Meine Damen und Herren, darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. Wir haben heute Ponios ir ponai, noriu pasveikinti Jūs šiandien susirinko šiame posėdėje. Šiandien nagrinėsime labai svarbę temą. Deja, keitėsi mūsų darbo atvarkė, čia nebuvo mūsų planai, tačiau pasaulyje vyksta įvykiai, kurie kartais priverčia mus į juos sureaguoti. Todėl 17.30 pas mus apsilankys komisijos narys Oettingeris ir tai reiškia, kad iki to laiko turės baigtis mūsų klausimas. Taigi, aš nekalbėsiu daug, iš karto perduosiu žodį kolegai Zoza Wagneriui, jisai yra šio svarbaus pranešimo pranešėjas. Eh, eh, Ačiū labai, ponia pirmininkė už tai, kad jūs suteikėte man žodį. Tačiau aš manau, kad e, mūsų laikas tikrai labai spaudžia, nes, kaip jau minėjote, darbo atvarkė pasikeitė, nes mūsų posėdėje viešies komisijos narys Atingeris, todėl e, man būtų geriau ir aš tiesiog pasiūlyčiau iš karto sutikti žodį pranešėjams. Ačiū labai. Ir iš karto žodį suteiksiu prelegentams, iš karto paprašysiu kalbėti ne ilgiau nei 10 minučių, aš įjungsiu e, laikrodį rodantį jums, kiek jūs kalbėjote. Pirmiausia, suteiksiu žodį Janisui Osičiui, kuris e, yra iš Latvijos, jis yra tartotinių projektų sistemų kontrolės departamento vadovas. Taigi, žodis jums. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon. Uh, dear... Ačiū, ponia pirmininkė. Labą dieną visiems. Aš supažindinsiu jūsų Baltijos regiono infrastruktūros projektais. Pirmiausia, Supažindinsiu Jūs su Baltijos e, rinkų infrastruktūros integracijos planu. Aš sukaupęs 40 metų patirtį, e, dirbau su įvairiais projektais NSO, e, Europos ir Baltijos regiono infrastruktūrų sujungimo srityse ir darbai ir toliau vyksta šioje srityje. Aš turiu kiek pakeisti savo skaidruolės, kad jūs spėtumėte sekti mane. Ir akcentuosiu pačius svarbiausius savo pranešimo dalykus. Kalbėsime apie svarbų projektą. Kartais sprendimus priimti yra sudėtinga, todėl kad mes turime atremti tikrus, realius iššūkius ir tuo pačiu e, pasiekti ilgalaikių tikslų. Yra daug klausimų, kuriuos reikia e, aptarti, kalbant apie infrastruktūros prioritetus. Yra daug techninio pobūdžio klausimų, kuriuos reikia išspręsti administracinėme lygmenyje. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tam tikrus dalykus. Antroji ir trečioji tema, aš joms skirsiu mažiau laiko, nes e, panašu, kad dabar vyks labiau techninio pobūdžio e, diskusijos. Taigi išsameu kalbėsiu apie pirmąjį mano pranešimo e, dalį. Ką reiškia sėkmingas įgyvendinimas? Mes pastebėjome, kad e, iki 2014 metų reikia pasiekti tam tikrų rezultatų, tai yra Baltijos tinklo susijimas su Skandinavijos tinklais. Darbai jau vyksta šioje srityje. Kaip ten bebūtų, vis dar neaišku, ar šios sąsajos ar šios jungtys e, pasiseks. Mums reikia laikytis e, veiksmų plano pagal BEMIP Baltijos regione, e, į Baltijos regionas pasižymi stipriomis sąsajomis su kitomis valstybėmis, iš kitų valstybių gauna dujas. Jos glaudžiai susijusios su Rusijos ir Baltarusijos jungtimis, o šios šalys nėra ES šalys. Taip pat nė, jos nėra ir Europos ekonominės erdvės narės. Um, kitas e, dalykas yra um, Lenkijos ir Lietuvos e, jungtis. Ir mes turime tiesioginę bendrą sieną su Baltijos šalimi tarp Lenkijos ir Lietuvos. Ji yra labai nedidelė tą teritoriją. O be to e, šioje srityje yra labai blogai išplėtota infrastruktūra, ypač Lenkijoje. Yra tik tai vienas DC kabelis, kuris jungia Estiją ir Suomiją. temos diskusijai paremtos tuo, kad e, didžiausi sunkumai susijęs su ekonominiais ir politiniais aspektais. Trečiųjų šalių poveikis e, Baltijos e, infrastruktūrų integracijai ir toliau kels sunkumus. Sunku užtikrinti energijos tiekimo saugumą šiame regione. Jei nesimsime jokių veiksmų, tai atsidursime dar sudėtingesnėje situacijoje. Todėl mūsų pagrindinis tikslas, BEMIP tikslas, Baltijos energetikos rinkos sujungimo plano tikslas yra pašalinti šias kliūtis. Pirmiausia, Kalbant apie mūsų energetikos rinką, ji veikia ir ją sudaro Rusijos ir ES valstybės. Tai turime aptarti. Antras diskusijos klausimas - jungtys su kitomis ES sistemomis. Šios jungtys gali būti neveiksmingos, jei nebus numatyti nauji generavimo pajėgumai Baltijos regione. O tai vyksta dėl to, kad investicijoms aplinka šiame regione nėra palanki ir tai lemia skirtingos aplinkybės susijusios su CO2, aplinkosauga ir socialiniu gyvenimu. Skirtingi standartai Rusijoje ir Baltarusijoje bei ES yra. Trečia, Baltijos regiono integravimas į ES rinką gali būti apribuotas dėl stiprio, stipraus poveikį, kurį e, šiam regionui daro ne Europos ekonominės erdvės rinkos ir sisteminis e, poelgesys. Dėl to esama planų E, kaip e, numatoma plėsti atominės energetikos infrastruktūrą Rusijoje ir Baltarusijoje. Ir, e, aišku, techninis elgesys šioje srityje, techninė elgsena veiks ir Baltijos regioną. Ką galima rekomenduoti, reaguojant į tokią situaciją? Pirmiausia, Europos Sąjunga turėtų turėti lankščią reguliavimo politiką skirtą Europos Sąjungos valstybėms ir trečiosiams valstybėms. Lankstumas, mano supratimu, reiškia ypatingų nuostatų Europos Sąjunga, Sąjungos teisinė numatymas, reaguojant į um, ES e, pakraščiuose esančių valstybių poreikius, taip pat atsižvelgiant į šių šalių e, ryšius su trečiosiomis šalimis. Tiek norėjau pasakyti. Ačiū Jums uždėmesį, vėliau atsakysiu Jūsų klausimą. Ačiū labai, kad kalbėjote taip trumpai. Dabar žodį suteiksiu ponui Alberto Karbajo Joza. Jis yra Red Electrica Operation direktorius atvykęs iš Ispanijos. Taigi žodis jums. One, yeah, thanks. Thank you. Bien, <clears throat> muchas gracias en primer lugar. Eh, nos congratulamos. Labai ačiū. Pirmininkė. Džiaugiamės tuo, kad žiaugiamės komisijos dokumentu, apie kurį kalbame dabar. Reikia kalbėti apie integruotus patikimus tinklus. Infrastruktūros pakete numatomos priemonės, kurios būtų skirtos palengvinti prioritetinės infrastruktūros kūrimui. Mums to reikia kad e, jeigu norime Europos e, svarbos projekto, tai kalbėkime ne tik apie tarpusavio jungtis. Egzistuoja ir kitų struktūrų be nacionalinių tinklų, e, kurios padeda užtikrinti jungčių koridoriaus lygmenį. Aš e, kalbu apie tai, kad ir nacionaliniai kai kurie tinklai ir kai kurios jungtis gali būti vertinamos kaip labai svarbios, ne tik tarptautinės. Mums aiškiai reikia daugiau koordinavimo tarp europinių prioritetų ir e, dešimties metų infrastruktūros e, vystimosi plano. Reikia dirbti ne tik suplakant viską iš atskirų valstybių narių, bet reikia labiau virš nacionalinio europietiško požiūrio. Patirtis pirmųjų metų turi būti naudojama tam, kad kitas iniciatyvas patobulintume. Tokiu būdu galėsime gerai gyvedinti dešimties metų e, tinklo plėtojimo programas kur kas veiksmingiau. Dokumente kalbam apie labai svarbų dalyką. Jame yra išryškinamos regioninės inicijatyvos. Būtent per jas mes galėsime laipsniškai e, kurti vidaus rinką. Mano regionas pietričiai, kuris sudaro Ispaniją ir Portugaliją, e, naudoja bendrą kainą. Ispanija ir Portugalija gali būti vertinamos kaip bendra rinka, jeigu kalbėsime apie tarpusavio jungtis. Manau, kad regioninės iniciatyvos turėtų būti sustiprintos ir jų reikėtų daugiau. Jeigu perėjimas prie 20 procentų atsinaujinančių ir e, bus pereinama prie rimto CO2 išlakų mažinimo, tai mums reikia priemonių, kurios leistų užtikrinti didesnį lankstumą reaguojant į įvairius svertus ir nenumatytas teritorijas, ypač į regionus, kurie turi mažiau tiekimo galimybių. Nes turime valdyti paklausą. Ateityje galvom apie elektrinius automobilius, taip pat apie saugojimo tam tikras formas kaupimo. Uh, Reikia taip pat galvoti plačiau apie priemonės, kurias galėtume išnagrinėti ir laikyti papildomomis, papildančiomis vieną kitą siekiant mūsų tikslų. Aš kalbu ne tiek apie techninius aspektus, bet apie valdymo labiau aspektus. Reikia užtikrinti, kad infrastruktūros pasitarnautų naujiems tikslams, kurie yra formuluojami tam, kad galėtume užsitikrinti, kad e, kvotos atsinaujinantiems šaltiniams būtų inkorporuotos į tikslus 20 metams. Kitas dalykas yra e, prieinamumo klausimas. Reikia ir garantijų tam tikrų. Reikia galvoti apie visuomenės dalyvavimą ir galvoti, kokią naudą galėtume duoti piliečiams. Mums taip pat reikia tam tikro ligmens m, užtikrinant e, aplinkosauginį socialinį aspektą. Matote dabar naują skaidrę. Kalbama apie prioritetinius koridorius, pirmiausiai vieną, kuris naudoja e, vėjo energiją iš Šiaurės jūros. Egzistuoja e, rimti projektai Medgrid, Desertec, kiti. ir jais siekiama sujungti Šiaurės Afriką su Centrinė Europa. Pirmiausia, dėl to, kad yra labai daug išteklių, o antra, dėl to, kad šaltiniai ir ištekliai yra gana pigus, nors infrastruktūra ir gali kainuoti. Dar vienas privalumas yra tas, kad tose srityse, kur egzistuoja ištekliai, plėtosis ir pramonė veikla, tad žmonės gyvens toliau tose teritorijose. Matome, kas įvyko neseniai Šiaurės Afrikoje, todėl yra svarbu spręsti mūsų energetinio priklausomumo problemą ir tuo pačiu metu padėti vietos gyventojams. tokia būtų pagrindinė energijos e, koridorių mintis. Jie turi padėti šalims, kurios turi energetikos išteklių, taip pat e, šalių piliečiams, e, kurie naudosis e, tą energetiką. Kita skaidrė konkrečiau parodo mums koridorius ir kaip jie, tai kaip jie apibrėžiami. Mums reikia daugiau įsipareigojimų iš valstybių narių ir ES, taip pat geresnio koordinavimo E, atliekant miestų ir kaimo teritorijų planavimą. Jungčių galimybės yra įvertintos e, kiekybiškai. Mes turėtume užtikrinti 6000 MW su Prancūzija. Pavyzdžiui, žiūrime į Pirinų rytinę dalį. Taip pat galvojame, kaip E, per Biskajos įlanką užtikrinti e, jūros dugnu jungtis. Aišku, finansiniai dalykai yra nemažiau svarbus. E, reikia viską protingai daryti. Kalbame apie tarptautinio pobūdžio projektus, technologiškai labai sudėtingus, jiems reikės finansavimo ir galbūt reikės viską daryti etapais. Geriausias e, dalykas būtų įtraukti perdavimo sistemo operatorius, taip pat e, sukurti stabilių patrauklių tarifų sistemas. Tokiu būdu perdavimo sistemo operatoriai galės išlikti mums reikia tam teisėkuros pasiūlymo ES lygmenių, pač dėl kaštų Tikimės, kad bus pateikti tokie pasiūlymai iki šių metų birželio. E, dėl kaštų egzistuoja trys ar keturios formos, kuriomis perdavimo sistemų operatoriai galėtų gauti pajamų, kad galėtų paskui finansuoti savo išlaidas. Vienas dalykas yra kompensavimas šiems operatoriams reikėtų peržiūrėti šį mechanizmą, kadangi jisai kol kas neveikia taip, kaip mes kad norėtume. E, taip pat reikėtų kompensavimo mechanizmo atitinkamiems paveiktiems regionams, ne tik tai tiems susijusiems su tarpusavio jungtimis. Bet ir, ir ne tik tai kalbu apie jungtis, bet ir apie infrastruktūrą, kuri užtikrintų tarpusavio sujungumą ir e, pagerinimą. Jo, dar baigdamas pasakysiu, kad mums reikia konkrečių priemonių ir terminų, kad būtų galima uh, geriau dirbti. Galvojame apie vieno langelio principą, tai labai gera mintis. Reikia turėti aiškius standartus socialiniams aplinkosaugos projektams. Ekonominių paskatų elementas labai svarbu. Norėčiau kad tam tikriems nacionaliniams tinklams būtų skiriami prioritetai, kad uh, mm, išvengtume problemų. Mibel, pavyzdžiui, turi būti laikoma, kad viena sistema, tai yra Ispanijos ir Portugalijos sistemos, ir reikia e, siekti tikslo užtikrinti tarpusavio sujungumą su Prancūzija ir padidinti pajėgumus iki 6000 MW, jeigu net ne iki 10, nes tai būtų dar protingiau, iki 10 tūkstančių. Europos Sąjunga turi suvokti, kad niekas neveiks, jeigu neturėsime tam tikras, tikrų e, kaupimo sistemų ir e, perdavimo sistemų e, operatoriai taip pat turėtų čia vaidinti svarbų vaidmenį ir vykti tarpusavio sujungimą. Ačiū toliau, ponas Karlas Elfštadijus, ABB protingų tinklų atstovas. Ačiū Labas, laba diena, ponios ir ponai. Mano tema yra protingų tinklų plėtojimas. Jei pažvelgsime į tarptautinės energetikos agentūros prognozes iki 30 metų, tai matome, kad elektros paklausa bus dvigubai didesnė negu pirminės energijos. Elektros infrastruktūra yra viena didžiausių investicijų sričių per artimiausią 20-30 metų. Daugiau kaip 50 procentų investicijų, tų investicijų yra į tinklus. Nes valstijose ir Europoje tai yra atnaujinimai, o kitose pasaulio vietose tai yra nauji pajėgumai. Tai yra verslo galimybės daugeliu Europos bendrovių. Protingi tinklai, tinklai leidžia naudoti tvarios energetikos sistemas, mažinti CO2 emisijas, e, didinti energetinį efektyvumą, panaudoti atsinaujinčius šaltinius ir išlaikyti didelį patikimumo lygį. Svarbiausi iššūkiai bus didelio masto atsinaujinčių šaltinių panaudojimo kintamumas ir mažo masto gamybos tinkluose panaudojimas. Maži naudotojai ir nejudus, tai yra energetikos aiškus iš, iššūkis, tai yra e, piko apkrovos e, iššūkis. Elektros, elektromobiliai, aktyvus namai taip pat yra aktyvus komponentas tinkle. Pavyzdžiui, naudoti galima tada, kai yra perteklinės energijos, o vartojimą taip pat perkelti į tokį laiką, kad, kad būtų išvengta piko e, meto. Tačiau reikia tuomet skatinti atitinkamai vartotojus ir tai yra ne tik techniniai klausimai, bet tai klausimai susiję su verslo modeliais, reguliavimo sistemomis. Dauguma iššūkių e, tenka paskirstimo tinklui. Europos lygmenių reikia kurti efektyvų perdavimo tinklą, kad būtų galima maksimaliai panaudoti atsinaujinčių šaltinius ir e, elektrą, energiją pateikti tarp valstybinių mastų. Techniniams sprendimams kurti ir studijuoti sistemų aspektus, sukurti naujus modelius, verslo modelius, pritaikyti reguliavimo modelius. Yra tos užduotis, kur visos suinteresuotos šalis turi dalyvauti. Ir bendradarbiavimo iššūkiai tarp reguliuotojų, mažų ir didesnių bendrovų, mokslininkų ir plėtotojų. Visam tam reikia bendro vaizdo. Nes protingi tinklai yra svarbi savoka remiant pramoninę plėtrą. Čia rodome du pavyzdžius, kurie šiuo metu kuriami. Tai yra Stoholmo e, jūrų uostas, e, tvarus miestas kur e, panaudojama daug e, vėjo energijos paskirstimo tinkluose. Protingas tinklas yra globali koncepcija. Tačiau, žinoma, jį turi, vietinius, turi turėti vietinius planus. Ir skirtingose pasaulio vietose iššūkiai yra skirtingi. Nacionaliniai veiksmų planai turi būti, aišku, kuriami atskirai Na, o reikia pašalinti taip pat teisinės reguliavimo kliūtis ir kurti paskatas, kad jos motivuoto distribu... paskirstimo tinklo operatorius ir vartotojus investuotų į protingo tinklo sprendimus. Europos lygmenių e, tvirtas perdavimo tinklas turi būti sukurtas Europos rinkoje. Na, jis jau randasi, nes ENSO gavo įgaliojimus, tačiau gamintojai turi tapti taip pat e, šio darbo dalimi. Taip pat Europos e, sistema, jai turi būti mestas iššūkis, nes labai svarbu, kad vyktų aktyvus e, tolesnis procesas pagal vietinės iniciatyvas. Protingas tinklas gali pasinauti galimybėmis kurti naują verslą, turime rasti mechanizmų, kaip e, tas inovacijas kurti. Ir finansinė parama tokiams naujovėms e, yra labai svarbi užduotis. ryšys su moksliniais tyrimais gali būti e, sukurtas per Europos technologijų institutą. Na, o galimybės susijusios protingais tinklais yra tikrai e, labai e, geros Europos bendrovėmis. Mes esame geroje pozicijoje, kad galėtume užimti vadovaujantį vaidmenį ir pasinaudotume šiuo verslo segmentu. Ačiū. Ačiū labai. Dabar aš žodį suteiksiu daktarui Ekardui Tresteriui, kuris yra vėjo turbinų ir atsinaujinančių energijos šaltinių generatorių plėtros kompanijos vyresnysis inžinierius. Žodis jums. Ja, dank für die... Ačiū labai už įžanginius žodžius. Noriu pasakyti, kad mes Dirbame su atsinaujinančių energijos šaltinių tinklų integracija, taigi ne tik su vėjų generatoriais. Savo pranešime norėčiau pateikti jums. Ar jūs turite klausimą? <laughs> Panašu, kad ne jums norima užduoti klausimų dar prieš tai, kaip jūs pradėjote kalbėti. Teskite. Taigi, aš pristatysiu jums 2050 e, metų perspektyvą. Šis tyrimas buvo atliktas Greenpeace užsakymui. Tai vyko todėl, kad Greenpeace kuria energetikos revoliucijos scenarijų, gal būsite apie tai girdėję. Ir e, ši kompanija Ispanija e, siekia keisti infrastruktūros e, tinklus. Mūsų užduotis buvo padaryti išsamų e, tyrimą. Mes tą tyrimą atlikome ir Viena vertus patikrinome energijos tiekimo saugumo aspektus, įvertinome praėjusių metų oro sąlygas, atsižvelgėme į dabartinę situaciją. Taip pat bandėme įvertinti atsinaujinančių energijos šaltinių įtraukti į energijos gamybos rinką. Iki 2030 metų siekiama visa, 70, e, iki 70 procentų visos energijos e, gauti iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Siekiama um, palengva atsisakyti atominės energetikos, taip pat sumažinti iškastinio kūro panaudojimą iki nulio. Vienas svarbiausių dalykų, aišku, yra tai, kad jei būtų stengiamasi atsinaujinančiams energijos šaltiniams e, suteikti visišką prioritetą, tai reikėtų pakeisti ir pačias tinklus. Kitas e, dalykas, iškyla klausimas, ką galima pasiekti plečiant esamą infrastruktūrą, o ką galima padaryti reguliuojant apkrovą ir energijos kaupimo galimybės. E, panašu, kad e, pastarėjai dalykai yra geros priemonės ir jas galima pasiekti labai daug, būtent tinkamiau kaupiant e, ir perdodant energiją. Kalbant apie energijos kaupiklius, aprūpinimas e, nuo to padidėtų tik iš dalies. Nes, pavyzdžiui, jei turėtume tokią situaciją, kad e, keletą dienų e, nebūtų vėjo, tai tą, būtų galima panaudoti tą energiją, kuri buvo sukaupta, tačiau jos nebūtinai pakaktų. Mūsų patirtis rodo, kad tinklų plėtrai reikalingas ilgas planavimo laikotarpis ir todėl tai yra ribota galimybė. 2030 metais tinklas turėtų atrodyti maždaug taip. Reikėtų stengtis energijos tinklus optimizuoti, taip pat pasinaudojant esamą infrastruktūrą. Ypatingas poreikis yra šioje srityje, tai yra e, sustiprinti jungtis tarp pietų ir centrinės Europos ir kitas etapas šiaurės jūros, atviros jūros e, regione esančių jungčių stiprinimas numatytos investicijos apie 70 milijardų eurų. Iki 2030 metų numatyta įdėkti ir Europos supertinklą. Iki 2050 metų energetikos tinklų infrastruktūra atrodytų maždaug taip, kaip čia matote. Iki 2050 metų būtų įmanoma visą energiją gauti iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Tačiau investicijos šioje srityje būtų labai didelės, todėl reikėtų imti ir kitų e, priemonių, tokių kaip pavyzdžiui efektyvus energijos naudojimas. Išvados. Atsinaujinantis energijos šaltiniai turėtų tapti prioritetais ES lygmenių. Mes e, turime sutelkti didesnės pajėgas, taupydami energiją. Kiekviena kilova, sutaupyta kilovatvalandė neprivalo būti kažkur kaupiama, neprivalo būti kur nors perdodama. Aišku, reikalingi nauji e, vadovavimo metodai. Reikia optimizuoti energijos gamybą ir pasinaudoti esamą infrastruktūrą. Uh, poreikio analizė taip pat yra labai svarbi, e, nes e, paprastai kartais mūsų reakcija yra nepakankamai greita patenkinant poreikius. Ir pagaliau super tinklo ir elektros magistralių kūrimas. E, kaip jau minėjau, šie aspektai reikalingi, nu, siekiant užtikrinti ir supaprastinti um, energijos tiekimą Europos Sąjungai. Tokiu būdu iki 2030 metų mums galėtų pavykti didžiąją dalį energijos pasigaminti iš atsinaujinančių energijos šaltinių arba iš dujų. Čia, aišku, reikia daugiau lankstumo susijęjant gavybą iš dujų ir atsinaujinančių energijos šaltinių. Jei mums pavyktų sutaupyti energiją šilumos sąskaitą, tai turbūt e, dujų poreikis taip labai neišauktų. Yra numatyta padaryti ir kitų tyrimų ir juos daryti reikės ir toliau. Šie tyrimai turės būti nepriklausomai, o tam reikalingi duomenys apie tinklų galimybės. Galite apsilankyti ir mūsų internetinėme tinklalapyje, o vėliau mielai sakysiu jūsų klausimas. Ačiū. Ačiū labai ir jums, ir jūsų kolegoms. Man labai džiugu girdėti, kaip jūs ir matyti, kaip tiksliai jūs laikotės e, numatyti to kalbėjimo laiko. E, dabar suteiksiu žodį Vladimirui Tošovski, kuris yra ČEPS e, vadovas. Taigi, žodis jums. Važenė pani, važení pani. Dėkuoju. Ponios ir ponai, man labai malonu, kad galiu kalbėti šiandieną. Aš esu Vladimiras Tošovskis, esu valdybos pirmininkas Čekijos e, elektros perdavėjo, perdavimo sistemos operatorių pirmininkas. Ir e, turiu pasakyti, kad mes turime labai senas tradicijas Čekijoje, pasirinkome bendrą sistemą, E, siekiame pateikti elektros energiją visiems, kam jos reikia, bandome pat, suteikti ją e, visada, kiekvieną dieną, kiekvieną valandą už prieinamą kainą. Egzistuoja įvairūs dokumentai priimti per pastarosius dešimt metų. Čia tema kartais šie dokumentai mm, ne visiškai atspindi uh, E, tikslo e, suteikti, užtikrinti elektros energijos tiekimą visiems, kam jos reikia. Ne visuomet tai yra užfiksuota dokumentuose po dujų krizės 2009 metais atsargų ir tiekimo saugumo klausimas tampa kur kas aktualesnis. Taip pat e, daug galvojama apie elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių šaltinių. Ir Ar mes neatsisakėme savo pagrindinio tikslo užtikrinti elektros tiekimą visiems? Ne, mes šio pagrindinio tikslo neatsisakėme, tačiau turime suvokti, kad elektros energijos sektorius turi vieningai veikti. Labai sudėtinga yra kaupti, saugoti uh, E, elektrą, dėl to reikia užtikrinti pusiausvę tarp pasiūlos ir paklausos. Tai reiškia, kad paklausa apsprendžia, kiek yra pagaminama elektros energijos. Tai yra pagrindinis e, fizikinis principas elektros pramonėje. Kalbant apie atsinaujinančius išteklius, reikia pastebėti, kad nepaklausa paklausa apsprendžia, kiek elektros pagaminama, bet kol kas išteklių buvimas, pavyzdžiui, ar pučia vėjas, ar saulė šviečia. Jūs e, visi tikriausiai esate matę daugybę elektros renginių, bet ar kada nors kilo klausimas, ko, žmo, ar, kokios būtų geresnės elektrinės, ko norėtų žmonės. Uh, pavyzdžiui, saulės energiją naudojantis įrenginiai. E, tai yra labai svarbu. E, vėjo jėgainės, kodėl jų neturėti, tai yra svarbu. Hidroelektrinės kyla tam tikrų problemų dėl to, kad dažnai užtvankos netrodo labai gražiai, anglį deginančios elektrinės mm, vargu atominės elektrinės e, tikrai ne po to, kas vyko Japonijoje. E, saulės energiją naudojantis įrenginiai vis tiek netaps niekuomet labai stambiais objektais. Aš gal detaliau ir nebekalbėsiu apie tai, nes pereitume prie labai techninių detalių, reikėtų kalbėti apie įvairius energijos gamybos būdus, uh, Mes e, savo sektoriuje turime specialistų, kurie tuo užsima, tačiau svarbiausias uždavinys yra užtikrinti tiekimo kokybę. Pažiūrėkime į linijų klausimą. Kai klausima apie laidus, apie linijas, žmonės sako, ne, nenorime jų matyti, nes e, jos negražiai atrodo, sukuria elektro, elektromagnetinius laukus, e, atsiranda stulpai, gadinantis kraštovaizdį, taip pat kyla pavojus sveikatai. Kartais žmonės sako gerai, bet tik tai ne šalia manęs. Aš kalbėjau su kolegomis iš e, kitų perdamos sistemų. Jie savo, kad panaši problema egzistuoja visoje Europos Sąjungoje, tačiau visi nori e, gauti elektrą bet kuriuo metu ir specialistai sprendžia šį klausimą. Mes turime garsiai jų klausti, viešai klausti ir prašyti užtikrinti elektros energijos tiekimą visiems. Svarbiausias strateginis tikslas energetikos politikoje ES ir valstybėse narėse turėtų būti užtikrinti pakankamai elektros energijos visiems, kam jos reikia. Kiekvieną valandą, kiekvieną metų dieną, kaip kad sankiau anksčiau. Norėčiau pasiūlyti naują strateginį tikslą. Reikėtų parengti ES sistemas, siekti ambicingų tikslų, būtent numatyti, kad elektros bus pagaminta tam tikras procentas iš atsinaujinančių šaltinių perdavimo sistemos turi būti parengtos priimti tokią elektrą. Tada jau galėsime kalbėti apie tai, jog pasiekėme tikslų. Dabartinė perdavimo sistema nėra parengta priimti naujosios energijos iš atsinaujinančių šaltinių. Negalime atsikratyti savo perdavimo sistemų, turime jas atnaujinti reikia, kad visi prisimintų tai, jog būtina ir supaprastinti procedūras. E, labai svarbus dalykas yra leidimų išdavimas, reikia paspartinti jį. Dabar iki dešimt metų prireikia, kol išduodamas yra leidimas. Jeigu nieko nepakeisime, tai tada e, gali kilti grėsmė, kad Europai kažkada pritruks tos elektros. Ačiū labai ponui Tošovskijui, o dabar sutiksiu žodį poniai Andrėjai Čirlikovai, kuri yra Europos dujų perdavimo sistemo operatorių tinklo vyresnioji patarėja investavimo ir skaidrumo klausimais dujų sektorija. Uh, Tai reiškia, kad pereisime prie kito sektoriaus dujos ir čia taip pat išklausysime du ekspertus. Pone Čirlikova, žodis Jums. Labadiena, ponios ir ponai, parlamento nariai. Dėkoju, kad sutikė Europos perdavimo sistemo operatorių sistemos atstovam pakalbėti apie infrastruktūros plėtrą Galų gale jūs pritarėte šios organizacijos įkūrimui per trečiąjį energetikos paketą. Na ir ši organizacija, aišku, dalyvauja analizuojant investicijų infrastruktūrą poreikius per trumpą ir ilgą laikotarpį. ENSOG šiuo metu apima 33 perdavimo sistemo operatorius e, dujo, operatorius e, iš 22 šalių. Prieš perėdama prie to, kaip prisideda ENSO prie plėtros prioritetų, infrastruktūros prioritetų, šiek tiek norėčiau pakalbėti apie klausimus, kurie išdėsti komisijos komunikate dėl infrastruktūros prioritetų. Jeigu kalbėsime apie infrastruktūros e, plėtrą ateityje, tikslas yra sukurti tinkamą, integruotą, patikimą e, tinklą. Labai svarbu rasti bendrą supratimą, ką reiškia tinkamas. Mes manome, kad tas tinkamumas pirmiausia turėtų būti apibrieštas rinkos. Tačiau mes sutinkame, kad gali būti tam tikrų E, samprotavimų dėl e, tiekimo saugumo ir panašiai, kuriems galbūt reikėtų politinių sprendimų. Tačiau tokie politiniai sprendimai visada turėtų atsižvelgti į realų tiekimo potencialą ir į dujų konkurencingumą. Be to, jeigu kalbėsime apie paramą tokiai plėtrai, nustatant e, Europos intereso projektus, turime vengti diskriminacijos tarp konkuruojančių projektų. Na ir pagaliau tinkamumas taip pat turi reikšti tvarumą reguliuojamiems sistemų operatoriams, kai kalbam apie ilgalaikį finansavimą ir reguliavimo perspektyvą. Tai būna toli gražu ne visada. Taigi dabar norėčiau perėti prie nacionalinio reguliavimo vaidmens. Neįmanoma pasiekti tinkamo integra, integruoto patikimo Europos tinklo be nacionalinių reglamentavimo, kuris apimtų e, tą Europos viziją. Tai daugiausia tinka, kalbant apie tarifus, kurie nustatomi per nacionalinius reglamentus reguliuojant natūralias monopolijas. Labai svarbu, kad principai išdėstyti trečiajame pakete dėl paskatų mechanizmo būtų įgyvendinti. Praėjusią savaitę konferencijoje trys trijų skirtingų nacionalinio reguliavimo institucijų atstovai nesugebėjo pasakyti, kokius paskatų mechanizmus jie taikys, e, kad gyvendintų įsipareigomas pagal trečiąjį energetikos paketą. Dėl ilgalaikio reguliavimo infrastruktūros srityje reikia e, svarstyti ir naują aplinką, kuri atsiras per tinklo kodeksus ir e, pagrindinės gairės, nes Naujos taisyklės e, turės didžiulį poveikį tam, kokia infrastruktūra turi būti sukurta. Žinoma, taigi e, nacionalinis reguliavimas yra labai svarbus realizuojant integruotą dujų tinklą, kuris prisidėtų prie ilgalaikės Europos e, energetikos rinkos vizijos. Komisija mini visą rinkinį tinklo plėtros palengvinančių na, aspektų. Turiu norėčiau keletą žodžių pakalbėti apie perdavimo sistemų operatorių, dujų perdavimo operatorių nuomonę apie šios mechanizmus. Komisija e, labai nori siekti regioninio bendradarbiavimo. Mes, aišku, suprantame, kodėl taip yra. Iš savo patirties e, vis dėlto norėčiau pabrėžti, kad privalomas regioninis bendradarbiavimas ne visada gali duoti rezultatą, tuo rezultato, kurie, kurio tikimasi, be aiškios tikslų vizijos. Ir be to, be, be bendros <clears throat> naudos visoms e, dalyvaujančioms šalims nes e, tą naudą skirtingos pusės gali suvokti skirtingai. Dėl to yra būtina, kad visų pusių vaidmuo ir atsakomybė turėtų būti, būtų nusatyti aiškiai ir kad visas procesas būtų skaidrus. Kai leidimų išdavimo procedūros palengvinimo, tai labai svarbu kad be kokie nauji teisės aktai nesukurtų antros projektų lygos, taip sakant. Nes gali būti, kad mažesnis nacionalinio pabudžio projektas gali būti labai svarbus, kad pas, būtų galima pasinaudoti didesnių projektų uh, nauda. Tokių projektų, kurie gali būt, būtų pavadinti Europos intereso projektais. Uh, jeigu toks projektas būtų traktuojamas skirtingai, jis galbūt gali būti uždėlstas ir ta, tos naudos būtų nesulaukta, kai įgyvendamas europinis projektas, nes kažko trūktų. Ta pati galima pasakyti ir apie mažesnius konkuruojančius projektus. Kartais jie gali būti alternatyva didesniems infrastruktūros projektams, kurie susilaukia viso dėmesio. Kita priemonė, kuri dabar yra minima kaip tinkamas būdas, būdas šiek, siekti pasangos, tai yra kainų paskirstimo priemonė, išlaidų paskirstimo priemonė. Apskritai, jie gali padėti išspręsti tam tikras problemas ir manau, kad yra skirtumas tarp elektros ir dujų šiuo aspektu. Tačiau daug svarbiau vis dėlto yra įgyvendinti paskatų mechanizmą, kurį minėjau anksčiau. Nes mes manome, kad jeigu toks mechanizmas būtų tinkamai įgyvendintas, tai tuomet E, poreikis ypatingam kaštų paskirstimo metodui, kuris būtų nustatytas Europos lygmenių, nebūtų toks labai svarbus, bent jau dujų sektorijoje. Na, o kai dėl naujų, naujoviškų finansavimo priemonių, na, mes sveikiname šią iniciatyvą, tačiau manome, kad ilgalaikio poveikio analizė poveikio, infrastruktūros poveikiams turi būti įvertinta, turi būti aišku, ką tai reikštų reguliuojamoms ir nereguliuojamoms e, bendrovėms. Na ir ypač projektų sponsoriuojami, e, nereguliuojami tardymo operatoriai neturi būti baudžiami, kai panaudoja tokias naujoviškas finansavimo priemonės. Na ir galbūt turbūt neturėtume skubėti apibriežti šias priemonės, nes jeigu paskatų mechanizmas bus įdėktas, tai e, poreikis turėti tokias naujoviškas priemonės gali būti kitoks. Na, man neliko daug laiko, tačiau norėčiau pademonstruoti Jums tai, ką iš tikrųjų daro ENSOG, kad e, siūstų signalus rinkai dėl to, kokios infrastruktūros reikia. Mes e, rengėme dešimties metų tinklo plėtros planą, kuris yra paskeltas ir apima kitus dešimt metų, jis paskeltas prieš mėnesį. Ir nuo ketvirtadienio pradedame konsultacijų procesą. Tai yra labai tvirta Europos dujų infrastruktūros analizė. Joje įvertinamas tinklo atsparumas pagal įvairius 65 scenarius. Taigi, jeigu jūs domina detalesnė informacija, šią ataskaitą gali rasti mūsų svetainėje arba sudalyvauti mūsų seminare, kuris įvyks ketvirtadienį. Ačiū. Ačiū labai. O paskutiniajam žodį suteiksiu ponui Čedamui, kuris e, yra Gas System e, įmonės pirmininkas iš Lenkijos. Žodis jums. Ačiū. Ponios ir ponai, noriu padėkoti jums už kvietimą ir už galimybę pristatyti man mūsų perspektyvą. Mes esame visiškai e, nepriklausoma ir su nieko nesusieta įmonė. Mano um, prezentacija yra anglų kalba, tačiau pasinaudosiu puikia galimybę kalbėti lenkiškai, tuomet mano um, pranešimas bus trumpesnis. Garbėjai ponai ir ponios, norėčiau pateikti Jums e, situaciją, kuri susiklosti centrinėje Europoje. Stebėdami šią skaidruolę suprasite, kad e, visi mūsų energijos e, šaltiniai yra perdodami iš rytų į vakarus. Ir Natūraliai mus viena vertus stabdo pažangos nebuvimas, kita vertus nepakankamas energijos šaltinių įvairinimas dar yra pasiektas mūsų sektoriuose. Nuo 2006 metų vyko e, krizė ir jei vertinsime pačią rinką, tai V4 - Lenkija, Slovakija, Čekija ir Vengrija. Šios grupės yra sujungtos ir jos sunaudoja tiek, kiek sunaudoja viena Vokietija arba kiek sunaudoja trys Beneliukso valstybės. Tai viena vertus rodo e, mūsų dujų vartojimo ribas. Kita vertus, e, tai pabrėžia, kad anglies suvartojimas yra labai didelis ir kita vertus pati infrastruktūra yra gana silpna. E, čia e, galime dar imtis reikalingų iniciatyvų. Visam regionui strateginiu tikslu yra saugumo e, gerinimas, plečiant infrastruktūrą. Mes puikiai suvokiame, kad toks potencialas egzistuoja. Jei e, vertinsime centrinės Europos infrastruktūros plėtros galimybės, tai tos galimybės e, glaudžiai susijusios su ES politikos tikslais. E, Pirmiausia, su klimato kaitos politika, kurios esmė yra mūsų atmosferą teršiančių išlakų kiekio mažinimas. Kita vertus, tai yra dujos rinkos e, plėtra ir dujų poreikio didėjimas visoje Europos Sąjungoje. Yra e, statoma daug naujų jėgainių, kurios naudoja dujas. Kita vertus, saugus energijos e, tiekimas. Ir paskutinis aspektas yra kai kurių e, projektų plėtojimas, tokių kaip pavyzdžiui BEMI, Baltijos energetikos rinkos sujungimo planas arba pietų koridoriaus įgyvendinimas. E, šios projektus reikia plėtoti ir finansuoti. Koks mūsų nacionalinio operatoriaus atsakas į šios iššūkius? Jis glaudžiai susijęs su uh, ES politiką. Dujų rinka labai dinamiška ir per pastaruosius du metus iš esmės pasikeitė tiek Lenkijoje, tiek centrinėje Europoje dujų infrastruktūra. E, du dideli įvairinimo projektai dabar vykdomi. E, pirmiausia, netoli Vokietijos sienos yra statomas suskystintų dujų terminalas. Jis dar vis statomas. E, yra pritraukiama investicijų šiam projektui. Jis, jį iš dalies sudaro ir galimybė statyti ir jūroje tą terminalą. 2014 metais ketinama baigti šį projektą. E, realybė rodo, kad darbai vyksta pagal grafiką, kuris buvo numatytas rengiantis projektui. Baltic Pipe yra kitas projektas, stiprinant šiaurės ir rytų koridoriaus tiesimą. Pagal šį projektą tiesiamos naujos jungtys per Baltijos jūrą. Šiais metais baigsis jungčių um, įdėgymas kartu su Čekija. E, šių metų rugsėjo mėnesį šį projektą baigsime. Ir kitas projektas yra jungčių tiesimas e, su e, Vokietija 50 milijardų eurų investicijų numatyta šioje srityje. Stengiamasi įveikti visas kliūtis, stengiamasi patenkinti elektros energijos poreikį, dirbame su kaimynėmis Slovakija bei Lietuva, sudarinėjamos sutartys su perdavimo sistemų operatoriais, daromos galimybių studijos. Kai e, tos studijos bus atliktos, tuomet bus priimti reikiami sprendimai susijęs su numatomomis investicijomis. Ačiū. Ta, ta investicijom yra su. Šios investicijos e, keis rinką Europos Sąjungoje, nes e, veiksmai, kurių imamės, yra daromi ir galvojant apie mūsų kaimynus ir plečiant visą dujų infrastruktūrą. Didžiausias įvairinimo, įvairinimo projektas e, leis e, gauti prieigą prie dujų visiems e, partneriams Europos Sąjungoje. Aš anksčiau kalbėjau apie Baltijos regiono šalių sujungimą su Lenkijos tinklais e, ir vakarų Europos tinklais. Mes siekiame, remdamiesi turimomis sistemomis, turimais e, tinklais sukurti taip vadinamąjį šiaurės pietų koridorių. Mes e, nestatysime naujo dujotiekio, tačiau pasinaudosime esamą infrastruktūrą ir sujungsime šias sistemas į bendrą integruotą sistemą. Aišku, ateityje atsivers naujų galimybių, tokių kaip e, Nabuko projektas Tuo pačiu siekiama sumažinti mūsų priklausomybę nuo trečiųjų šalių ir tuo pačiu sumažinti ir dujų kainą. E, Siekiame tiek vartotojams, tiek e, ekonomikai pateikti pigesnės dujas. Ši perspektyva yra daug žadanti. Daug žadanti yra ir uolienų dujų gavyba. Tai yra naujas projektas. tiksliau pasakius, kalūnų dujų gavybą. Šiuo metu e, rengiamos įvairios programos, jas rengia e, tiek Europos komisija, tiek valstybės narės, o siekiant užtikrinti sėkmingą šių projektų įgyvendinimą, reikia prisiminti, kad reikia pasinaudoti tomis galimybėmis, kurias dabar turime Europos Sąjungoje. Reikia e, kurti gerą investicijų klimatą, nes e, šios investicijos yra brangios, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje jos labai teigiamai paveiks mūsų ekonomiką, nes sumažės dujų kainos. Be to reikia pagalvoti ir apie paskatas. Tiesa, dabar neturime laiko apie tai kalbėti išsameu, tačiau e, svarbu pagalvoti apie paramą tiems projektams, kurie yra komercinio pobūdžio. Aišku, galutinį sprendimą čia priima e, privatus sektorius. E, turiu omenyje tokius projektus, kurių rėmose yra integruojamos įvairios sistemos. Taigi tokie projektai, kurie vienyje skirtingas valstybės, e, turėtų būti įgyvendinti. Aišku, projektų įgyvendinimas yra susijęs ir su finansavimo. Mes e, siekiame ir administracinės naštos sumažinimo, norėtume ir geresnio teisinio reguliavimo. Tikriausiai visi suprantate, kad projektų rengimo laikotarpis yra daug ilgesnis už projektų realizavimo laikotarpį, tai turėtume keisti. Nu, mes esame numatę suskistintų dujų terminalo statymą Baltijos jūroje. Šis projektas prisidės prie rinkos įvairinimo ir sukurs daugiau saugumo Europos Sąjungai. Mano laikas baigėsi, tačiau aš dar noriu pasakyti, kad jau keletą metų vidurio Europoje būta noro sukurti pigių dujų, nuolat tiekiamų dujų rinką. Ir turiu pasakyti, kad mes e, darome viską, kad ši svajonė išsipildytų. Ir aš labai tikiuosi, kad e, Glaudžiai bendradarbiaujant, sulaukiant paramos iš jūsų, mums pavyks šias svajones įgyvendinti. Ačiū Jums labai. Ačiū labai. Dabar perėsime prie antrojo diskusijų raundo ir tik vėliau bus galimybė užduoti klausimus, jei laikas mums leis. O dabar daugiau dėmesio bus skiriama techninio, e, teisinio, finansinio pobūdžio įgyvendinimui. Pakvietėme tris ekspertus, kuriuos noriu pasveikinti. Kaip matote, dabar ekspertai pasikeičia. Pirmiausia, žodį suteiksiu ponui Geraldui Kendleriui, kuris yra Vokietijos RVE transporto tinklo, e, tinklo vadovas. Dėkoju pirmininkė, kad suteikėte galimybę pristatyti mūsų požiūrį. Aš atsakingas už turto valdymą, tai yra tinklai ir e, šiek tiek mano veikla susijusi su leidimų išdavimo procedūra. Dabar jau e, kalbame apie septynis 700 e, km e, linijų ir pakalbėsiu pirmiausia apie leidimų išdavimo procedūrą. Mes susidurime su nemažai praktinių problemų ir norime pasiūlyti keletą sprendimo būdų. Pirmiausia, leidimų išdavimo procedūra labai skirtinga Europos šalyse. Ir tai šiaip galima pasakyti, kad teisėkuros bazė yra šiek tiek panaši, nes reikia atlikti poveikio vertinimą, kas yra panašu beveik visose valstybėse narėse, tačiau tolesnė praktika valstybėse narėse yra nevienoda. Pavyzdžiui, kad e, norėtume e, sukurti jungti dabar gyvenimo projektą tarp Niderlandų ir Vokietijos, tai visas procesas yra susijęs su nacionaliniu energijos nukreipimo planu. Vokietijoje e, tai susiję su leidimų procedūros pradinė pozicija ir skirtingi procesai valstybėse narėse trukdo mums laiku įgyvendinti projektus. Mes turime tam tikrų pasiūlymų, e, kaip patobulinti teisės aktus. Pirmiausia, suderinti leidimų išdavimo procedūrą, pirmiausia, e, tarpusavio jungtims. Kitas svarbus dalykas yra tai, kad ES numato prioritetus infrastruktūros tam tikriems koridoriams. Ir dabar beveik yra neįmanoma rasti žemės, kuri nebūtų kaip nors apsaugota. Taigi mums reikia galimybių statyti ir saugomose teritorijose, jeigu bus taikomas e, švelninančios priemonės. Tai yra labai svarbi problema, kurią reikia spręsti e, be e, skirtingų, be skirtingų procedūrų. Šis aspektas yra taip pat labai svarbu. E, jau sakiau, kad labai ilgai trunka leidimų išdavimo procedūra, ką galima padaryti. Vieno žingsnio leidimų e, išdavimo procedūra yra aiškus tvarkaraštis. Dabar kai kurios šalis taiko kelis etapus ir tai užtrunka labai ilgai išduodant leidimus. Būtų labai gerai e, atnaujinant perdavimo linijas, jeigu būtų galima taikyti supaprastintą leidimų išdavimo procedūrą tada, kai naudojami egzistuojantis jau e, koridoriai. Kitaip tariant, jeigu mes atnaujintume egzistuojančias linijas ir tada galėtume labai žymiai padidinti sistemų pajėgumus. Kitas svarbus klausimas yra mokslininkų mokslininkų išvadomis pagrįsti sveikatos apsaugos reikalavimai, pavyzdžiui, dėl elektromagnetinių laukų. 99 metais yra pateiktos rekomendacijos, reikia jas dar kartą pabrėžti, patvirtinti. Mūsų nuomonė reikia nustatyti tokias ribas, kurios yra patvirtintos mokslininkų. Ir norėčiau pastebėti, kad egzistuoja daug čia aspektų ir problemų. Vienas iš didžiausių iššūkių yra pereiti prie žemų CO2 emisijų sistemos. Tai yra globali problema. Tačiau linijos yra tiesiamos vietos mastu ir žmonės labai dažnai jų tiesimui priešinasi. Mūsų nuomonė labai svarbu derinti vietos ir globės problemas E, ir žiūrėti į jas bendrai. Čia iškyla komunikacijos problema. Kalbant apie atitinkamus projektus, tai mm, e, žmonės sužino, kad bus tiesiama linija tada, kai jau pradedamas įgyveninti projektas. Tai yra pernelyg e, vėlu. Mums reikia bendros ES masto kampanijos, valstybių narių kampanijų ir Europos komisija turėtų tokias, remti tokias informacijos e, kampanijas, taip pat Europos parlamento nariai turėtų įsijungti, nacionaliniai politikai, vyriausybės. Visi turime dirbti e, siekdami vieno tikslo, kitaip nerasime sprendimo. Šiuo požiūriu nacionaliniai koridoriai turi būti. Mm, nacionalinių vyriausybių rūpesis, apie tai jos turi pranešti. Uh, Egzistuoja politinė pusė, e, kurią reikia kažkaip išspręsti, o perdavimo sistemo operatoriai taip pat turi kaip galima anksčiau pradėti skleisti informaciją ir kur tai buvo, tai e, reakcija yra gana pozityvi ir tai yra labai didelis sėkmės elementas, e, gaunant pritarimą dėl naujų elektros linijų. Taigi tiek e, dėl leidimų išdavimo procedūrų ir susijusių dalykų. Kitas dalykas - finansavimas. Kaip žinia, e, e, labai svarbu mums integruoti atsinaujinančius energijos šaltinius į elektros rinką ir taip pat siekti pakeisti elektros gamybą ateityje. Ta galima pasiekti investuojant lėšų, užtikrinant tam tikrą lankstumą ir labai svarbu yra užtikrinti finansavimo patikimumą. Mes e, turime, aišku, ir klyje, iš klientų imti tam tikras lėšas, bet taip pat ir pritraukti investuotojus. Vis labiau didėja poreikis e, tolimo atstumo perdavimui ir tam reikia vis daugiau lėšų. Bet kapitalas yra gana lankstus. Investuotojai į turtą veikia globalių mastų ir jeigu jie mato, kad investicijos yra patrauklios, kad duoda didelę gražą, e, tai e, linkę yra rizikuoti. Taigi reikia užtikrinti konkurencingą gražą ir stabilę teisinę reglamentavimo bazę. Reguliatoriai, reglamentavimas yra mūsų galimybės, bet taip pat tai susiję ir su um, mūsų rizika. Reglamentavimo bazė. Dėl finansavimo. Mūsų nuomonė, mums reikia priimtinų gražos normų, tokių normų, kurios būtų primtinos e, kapitalo rinkoms, globalioms rinkoms pinigų. E, būtų e, čia galima pasitelkti tarptautinę praktiką dėl tinklų plėtojimo. Ir dar pakartosiu, kad stabili reglamentavimo aplinka yra nepaprastai svarbi. Pateiksiu vieną pavyzdį. Jau buvo pasakyta, kad uh, įgyvendinant e, perdavimo projektą reikia dešimt metų. E, mūsų e, patirtis rodo, kad taip dešimt metų užtrunka labai, dažniausiai užtrunka viskas dešimt metų, bet mes nežinome, kas bus po 20 metų. Už tai turime prisimti riziką. Jeigu nebusime tikri dėl stabilių reikalavimų, Tai pavyzdžiui, gali atsitikti taip, kad po dešimt metų valdžia pasakys, tas projektas nėra veiksmingas, efektyvus ir e, mes toliau jo nefinansuosime. Mums reikia stabilios investavimo aplinkos ir patikimų gražos normų, kad galėtume pritraukti investuotojus e, kad galėtume užsitikrinti nebrangų kapitalą ar kapitalą projektams, mūsų nuomonė Reikia ieškoti e, tvarių išeičių. Stabili reguliavimo aplinka ir gražos garantijos yra tai, kas padeda investicijas pritraukti. Aš pasakysiu, kad visos mano išvados yra pateiktos iš praktikos, taigi graža reikalinga investuotojams pritraukti, stabilios taisyklės ir didžiausia problema yra kaip išplėsti tinklą. Ta galime padaryti tik tai tada, jeigu gausime visapusišką paramą iš visų lygmenų, nuo Europos komisijos iki vietos valdžios struktūrų. Taip pat būtų labai naudinga užsitikrinti supaprastintą leidimų uždavimo procedūrą naudojant egzistuojančius koridorius. Ir taip pat reikėtų paspartinti leidimų išdavimo procesą. Labai ačiū. Ačiū ponui Kendleriui. Dabar žodį suteiksiu ponui Iloj Kolam, kuris yra administracinės teisės profesorius Zaragosos universitete Ispanijoje. Aišku, profesoriaus žodis jums. Muchas gracias, señor presidente, estimados miembros de la comisión. Labai ačiū pirmininkė, gerbėjai parlamento nariai. Pirmiausia, noriu padėkoti Jums už tai, kad pakvietėte mane dalyvauti šiame klausime. Dėl leidimų išdavimo infrastruktūros e, projektams Europoje savo kalboje daugiausia dėmesio skirsiu procedūroms, e, kurios naudojamos išduodant leidimus ir kalbėsiu apie tris dalykus. Pirmiausia, tų procesų tikslas. Toliau kalbėsiu apie leidimų procedūros struktūrą ir po to kalbėsiu apie kompensacijas, kurios turi būti mokamos tiems, kas negali tiesiogiai pasinaudoti infrastruktūros teikiamą naudą. Prieš pradėdamas apie pirmąjį punktą kalbėti, norėčiau paminėti, kai kurias teisinės ir politinės priemonės, kurios buvo patvirtintos 2009 metais, kurios e, yra tvirtas pagrindas planuojant Europos energetikos tinklus ir taip pat pagrindas priemonėms, kurios gali būti naudojamos įgyvendinti projektus, suplanuotus ar planuojamus projektus. Tai visą tai išdėstė komisijos komunikate skirtame infrastruktūros prioritetams. Ir šios, remiantis šią situaciją reikia uh, išanalizuoti, kiek uh, reikia dar pridėti prie to paketo, kuris patvirtinas 9 metais. Taigi pirmiausia, kriterijai, į kuriuos atšvilgiama, kai kalbam apie leidimų išdavimo procedūras. Pirmiausia, leidimų išdavimo procedūros tikslas. Svarbu turėti galvoje, kokie tie tikslai yra. Na ir tai yra transeuropiniai energijos tinklai. E, reikia išsiaiškinti, kokie tinklai yra transeuropiniai, todėl reikalingi kriterijai nustatyti, kurie, kurios instaliacijos e, jau esamos instaliacijos yra transeuropiniai tinklai. priežastis, dėl kurios reikia kalbėti apie leidimų procedūras, yra nacionalinis lygmuo. Nacionalinis lygmuo yra nepakankamas. Reikia dirbti bendrijos lygmenių, kad būtų išspręstos problemos šioje srityje. Turime laikytis subsidiarumo principo taip pat. 2009 metais dėl subsidiarumo principo 713, 114, 115 reglamentai buvo patvirtinti ir reguliuoja suinteresuotas šalis susijusios su tais tinklais. Reglamentai susijęs su transeuropiniais tinklais leidžia mums nustatyti pagrindus leidimų išdavimui. Tam tikros institucijos e, dalyvaujančios yra europinio lygmens yra be bendrijos ligmens e, subjektų yra nacionaliniai subjektai ir leidimų išdavimo procedūros turi būti koordinuojamos institucijų europinių lygmenių koordinuojantai su nacionaliniais, e, nacionalinėmis institucijomis. Kai turime leidimų tikslus, reikia kalbėti apie leidimų išdavimo procedūros struktūrą. Ši procedūra turi atitikti aiškius tikslus, tai yra skaidrumo, visų suinteresuotų pusių įtraukimo ir subsidirumo principo laikymas. Atsižvelgiant į šios tikslus, sudėtinga leidimo išdavimo procedūra susideda iš dviejų etapų. Pirmiausia, tai yra bendrijos lygmuo, kur įvairūs infrastruktūros projektai yra parenkami pagal energetikos planavimą. Antrasis etapas įgyvendinamas decentralizuotų pagrindų. Būtent tai ir projektų, nustatytų projektų įgyvendinimas. Šiame etape koordinacija vyksta tarp bendrijos institucijų ir nacionalinių institucijų. Esamos taisyklės atsakomybę už pirmąjį etapą suteikia Europos tinklų operatorių tinklui, kuris kurtas 2009 metais. Iš pradžių vyko konsultavimosi procesas, taip pat yra ESA agentūra, kur, kuri verčia atsižvelgti į aplinkosaugos aspektus. Pirmąją etapą etape vyksta planavimo procesas, kuris yra lankstus, koordinuojamas su nacionaliniais planais ir atitinka regioninius planus pirmojo etapo tikslas yra pagal tam tikrus kriterijus nustatyti, kurie, priori, kurie projektai turėtų būti naudojami, siekiant užtikrinti, kad turėtume nuoseklų transeuropinį tinklą. Antrame etape šie projektai turi būti įgyvenami. Ir tokiu pagrindu galbūt galima būtų svarstyti poreikį, kaip plėtoti šią procedūrą, kad būtų galima koordinuoti nacionalinių ir bendrijos veikėjų veiksmus, ypač siekiant išvengti uždelsimo gyvendinant projektus, kurie jau buvo nekartą čia šiandien minėti. Taisyklės patvirtinas 2009 metais numato, kad iš esmės atsakomybė tenka valstybėms narėms. Šios taisyklės numato taip pat ir bendrijos veikėjų įtraukimą, kai yra uždelsimai ir kliūtis gyvendinant projektus. Tačiau antrojo etapo struktūra turėtų būti galbūt dar kartą pas, persvarstyta. Galbūt būtų gerai koordinavimą atlikti iš pat pradžių leidimo išdavimo procedūroje, ypač jeigu viso to tikslas yra padėti įgyvendinti projektus tai būtų galima pasiekti, suteikiant atsakomybę už antrąją etapą bendrijos lygmeniui. Tai neužkirstų kelio valstybėms narėms dalyvauti tame procese, kai infrastruktūra būtent yra jų teritorijoje. Taip pat būtų atliekamas decentralizuotas aplinkos poveikio vertinimas. Valstybė narė taip pat dalyvautų teikiant pasiūlymą, dėl kurio reikėtų sutarti bendrijos lygmenių, nebent būtų kažkokių problemų veiklos prasme. Pavyzdžiui, projektas konfliktuotų su bendrijos reglamentais, esamais planais arba nedėrėtų su kitais projektais, kurie na, planuojami kitose valstybės narėse. Kai dėl E, ryšių santykių tarp nacionalių ir bendrijos institucijų, tai reikia, kad komunikacija vyktų vieno langelio principų ir reikia paspartinti projektų įgyvendinimą. Atsakomybės priskirimas bendrijos institucijams leistų iš karto kilus e, nustačius kliūtis dirbti jas šalinant. Ir taip padėtų išvengti dėlsimo įgyvendinimo etape. Ta pat metu, jeigu galvosime apie leidimų išdavimo procedūros paspartinimą, tai būtų gerai, jeigu nacionalinės institucijos galvotų ir apie kitas procedūras, kurios gali sukelti vėlavimus. Pavyzdžiui, išduodant viešojo planavimo leidimus ar panašius leidimus. Na ir baigdamas perėsiu prie trečiojo aspekto, tai yra kompensacijos žemės savininkams ar kitiems, kuriems poveikį daro projektai. Galbūt tai atrodo nedidelė problema, tačiau kartais praktikoje e, vietose nėra projektai priimtini asmenims, e, kuriams, kuriems poveikį daro infrastruktūros projektai, nes jie tiesiog nesnaudos iš to negauna. Tiems žmonėms reikia suteikti kompensacijas ir kompensacijos turėtų būti įtrauktos į infrastruktūros planą. Tai padėtų išspręsti tokias problemas, jeigu numatytos būtų tinkamos kompensacijos. Ir čia aš baigsiu savo pasisakymą apie leidimų procedūrą energijos perdavimo tinkla, tink, tink, tinklose. Dar kartą dėkoju, kad pakvietėte mane dalyvauti šiame renginyje. Ačiū. Dar liko ponas François Treu, kuris yra e, energijos generavimo ir tinklų ir Europos investicijų banke skyriaus vadovas. Žodis jums. Okay, um... Ačiū labai. Europos investicinio banko bankas buvo sukurtas 57 metais, 27 narėms yra suteikiamas finansavimas iš šio banko. Šio banko misija finan, įvairių projektų finansavimas. Energetika tapo 2006 metų spalio mėnesio prioritetiniu tikslu ir dabar siekiame užtikrinti saugų energijos tiekimą, taip pat energijos šaltinių įvairinimą. Savo prezentacijoje Kalbėsiu apie energetikos infrastruktūros prioritetus, kalbėsiu apie um, dujų saugojimą, elektros tinklus ir kitus dalykus. E, pirmiausia, laikotarpis nuo 2007-2010 metų e, finansavimas šiuo laikotarpiu padidėjo iki 2,5 e, milijardų eurų. 2010 metais jis sieks maždaug 6 milijardus eurų. Pusė viso teikiamo finansavimo yra skiriama būtent e, energetikos projektams. Apie 18 milijardų eurų e, buvo skirta iš Europos investicinio banko lėšų įvairioms investicinėms programoms 23 skirtingose valstybėse narėse, įskaitant 57 projektus susijusius su transeuropiniais e, energijos tinklais. Tam skirta 56 e, milijardai eurų. Reikia pastebėti, kad 2,5 e, milijardų milijonų, atsiprašau, eurų yra skirta energi su energetika susijusiams projektams ir jų įgyvendinimui. Praeisiais metais bankas skyrė 1,2 e, milijardų eurų įvairiems projektams ypač e, elektrinių jungčių tiesimui tarp Prancūzijos ir Ispanijos, Estijos, e, e, Suomijos, Maltos, Italijos. 2,5 milijardų eurų skirta IPR projektams Lenkijoje ir dujotekių tiesimui. Tiek, Europos investicinio, investicinis bankas yra reitinguojamas e, kaip AAA klasės bankas. E, jis Jis, e, šis bankas, e, nagrinėdamas projektus, turi patikrinti, ar jie atitinka ES politiką. Šie projektai yra iš skirtingų sričių e, ir tikrinami pagal techninius, ekonominius, finansinius ir aplinkosauginius aspektus most of the energy, uh, the bulk of the EIB financing. Dauguma EIB e, finansavimo energetikos sričiai e, per pastarosius ketverius metus buvo pirmiausia skirta ilgalaikiams aukštesnės kategorijos paskoloms, skirtos perdavimo ir platinimo sistemų operatoriams regioniams ir nacionaliniams tikslams ir reguliuojamam režimui. E, Banko 3A reitingas leidžia jam skolintis e, geromis sąlygomis ir toliau finansuoti naudingai savo klientus. E, egzistuoja tik nedėlė marža, kuri skirta veiklos kaštams padengti. Dėl finansavimo struktūros. Pirmiausia, e, skirta mūsų finansavimas suskistintų dujų terminalui. E, taip pat e, projektų tų turtiniam aspektui skirtas mūsų paslaugos. Dėl ateities poreikių ir iššūkių Europos komisija yra įvertinusi, kad tam, jog būtų galima įgyvendinti energetikos ir klimato klimato kaitos tikslus iki 20 metų reikės 60 milijonų eurų investicijų į energetikos tinklus, įskaitant 200 e, milijardų perdavimo, milijonų perdavimo tinklams ir platinimo 200 e, milijonų platinimo tinklams. Mes turime taip pat integruoti atsinaujinančios energetikos pajėgumus, atnaujinti platinimo tinklus, įskaitant Mm, nuostolių mažinimo e, projektus ir geresnius skaitiklius jų dėgymą. Taip pat dirbama e, užtikrinant didesnį energetikos išteklių saugumą. Tai darbama, daroma e, dėl to, kad didėja priklausomybė nuo importo, dėl to galvojama apie dujotiekius, suskisintųjų dujų terminalus ir panašias priemonės. Uh, bet investicijas gali sulėtinti keletas problemų. Pirmiausia, ilgas leidimų išdavimo procesas, antras, reguliavimo aplinka, tarifų struktūra. laipsniškas investicijos turto išlaikymas tai ne visuomet skirta tam, kad būtų galima paskatinti investicijų ligmens kaitą iki 20 metų. Dar reikia pasakyti, kad dėl finansų krizės e, galimybė skolintis ilgalaikėje perspektyvoje yra pablogėjusi. Ir dabar keletas pastebėjimų dėl leidimo išdavimo procedūrų. Iš mūsų pastarųjų metų patirties galime kai ką pasakyti. Leidimai susijęs su projektų vilkinimu, bet galima pastebėti tam tikros e, pažangos. Jau yra įgyvendinti tam tikri teisėkuros pokyčiai, kad būtų supaprastintos procedūros, strateginės aplinkosaugos vertinimas, kurio reikalauja e, reglamentas 2142. leidžia veiksmingiau dirbti regioniniu nacionaliniu mastu, nustatant, kur turėtų būti plėtojama nauja infra infrastruktūra. Taip pat mes e, savo paėgomus plėtojame įvertindami aplinkosaugos socialinius veiksmus E, taip pat taikomos kitos priemonės tam, kad būtų galima veiksmingiau ir greičiau gyvendinti elektros e, tarpusavio jungčių projektus. E, baigdamas pasakysiu, kad egzistuoja poreikis paspartinti investicijas į energetikos tinklus. Dėl finansavimo Europos investicijų bankas ir toliau E, užtikrins skolinimą geriausiomis sąlygomis tam, kad būtų galima paremti prioritetinius investicijų projektus e, e, reguliuojamiems platinimo operatoriams. Viskas yra dar, daroma atsižvelgiant į energetikos tinklo, energijos tinklo gyvavimo laikotarpį. Taip pat e, siekiame pasinaudoti novatoriškomis priemonėmis, kurios e, rengiamos kartu su komisija. E, pirmiausia, pagal Europą 2020 projektinių obligacijų iniciatyvą turiu mintyje. Vasarį komisaras Oli Ren pristatė tai, taip pat mūsų vadovas Neištet. Taip pat mūsų tikslas yra traukti e, finansavimą iš kapitalo rinkų, e, numatant geresnės e, kreditavimo galimybės projektinėms obligacijoms, jos bus leidžiamas projektų bendrovės. Kitas, kita priemonė yra Margerit fondas. Pernai jis, jis pradėjo veikti ir skiriamas finansavimas įstatiniam kapitalui prioritetiniams infrastruktūros projektams ES ir galiausiai egzistuoja e, rizikos pasidalinimo finansavimo galimybė, kuris skirta paremti novatoriškiems e, projektams susijusiems su elektros kaupimu ar e, pažangiaisiais tinklais. Dėkui. Ačiū labai. Daug informacijos dabar išgirdome. Noriu padėkoti visiems ekspertams, kad jie kalbėjo taip tiksliai ir taip trumpai. Šiandien situacija tikrai yra išskirtinė. Tačiau noriu suteikti galimybę kolegiams ir kolegoms užduoti klausimus. Dešimt kolegų paprašė žodžio ir visi pritarsite, kad kalbėtojų sąrašą baigsime. Taip. Antras mano prašymas. Užduokite klausimą trumpai. Aš jūsų visų vardu padėkoju, tai nedėkokite e, savo vardu. E, kitas dalykas, susitelkite tik ties užduodamu klausimu, nes e, suteikime galimybę ir ekspertams atsakyti į jūsų klausimus. Taigi, Aš siūlyčiau užduoti klausimą ne ilgiau nei per vieną, dvi minutės. Mes tikrai dar kartą turėsime pakalbėti apie šias procedūras, tačiau dabar noriu paprašyti, paprašyti jūsų supratimo ir pirmiausia žodis ponė Dėl Kastilio. Ačiū labai. Noriu vis dėlto padėkoti e, visiems ekspertams, nes aš užduodu klausimą pirmoji, mano kolegos jau galės nebedėkoti ekspertams. Noriu paklausti pranešėjo pono Kastadijų, Elf Stadijus. Jis kalbėjo apie pažangiuosius tinklus. Komisijos dokumente yra kalbama apie pažangiuosius tinklus ir apie infrastruktūros prioritetus. Tačiau, kalbant apie infrastruktūros prioritetus, mano supratimu, per mažai dėmesio yra skiriama pažangiesiams tinklams. Pati komisija pažangiesiams tikslam, tinklams skiria nepakankamai dėmesio. Manau, kad plėtojant bandomuosius projektus reikia teikti kaip galima daugiau informacijos reikia pasverti kaštų ir išlaidų galimybės, nes pažangiosios technologijos kainuoja daug. Tačiau kita vertus, jos yra tiesiog būtinos, kaip pavyzdžiui, tobulinant energijos gavybą iš įvairių atsinaujinančių energijos e, šaltinių. Arba, pavyzdžiui, elektra varomų automobilių srityje. Čia reikalingi pažangieji tinklai. JAV čia pažengusi daug toliau. Čia yra daug didelių projektų, bandomųjų projektų. Uh, šioje srityje. Tuo tarpu ES situacija yra sudėtingesnė. Šiems tinklams finansuoti reikalingos didelės investicijos, o tam reikalinga ir valstybės parama. Noriu paklausti, kokioje fazėje Europa dabar yra? Ar yra pasirengusi komisija atlikti kaštų ir išlaidų analizę? Kolega Weberis. Ačiū labai. Mano klausimas e, yra skirtas ponui Ekartui Trioster. Jis kalbėjo apie atsinaujinančius energijos šaltinius. Europos Sąjunga su šiais šaltiniais sieja labai didelės viltis. Viena vertus, e, tuo siekiama pasiekti 2050 metų tikslų. Kita vertus, ES yra atvira ša, sąjunga, atvira pasauliui, jos ekonomika yra atvira. Tai reiškia, kad ir pasiūla išsiplečia. Konkurencija šioje srityje, ypač iš e, Kinijos ar Azijos visos e, didės. E, Kinija 38 procentus visų investicijų skiria mm, pažangiems tyrimams e, fotovoltikos srityje ir kitose srityse. Taip pat Kinija subsidijuoja savo eksportą ir tas eksportas, aišku, mus labai sunkiai paveikia, todėl kad tampa neįmanoma sažininga konkurencija. Daugelis ES įmonių nuo to tiesiogiai nukenčia, jos turi tiesiog nutraukti savo veiklą. Kokių žingsnių ketinama imtis siekiant apsaugoti mūsų vidaus pramonę nuo panašio, panašaus spaudimo? Ačiū, ponė von Brent. Jos nėra. Tuomet e, ponai Ambrazinai žodis. Atleiskite, ponia Bremt, aš jūsų nepastebėjau, taigi žodis jums. Ačiū labai, aš pasislėpiau už savo kolegos vokiečio, tai taip pat atsitinka kartais. Šiandien išklausėme daug įdomių pranešimų. Tačiau aš pasigėdau skubos akcento. Manau, kad būtent kalbant apie energetikos infrastruktūrą, reikėtų mhm. akcentuoti skubą. Daug projektų yra įgyvendinami rytuose ir e, mūsų energetikos sektorius yra labai nesaugus. Kalbant apie Europos Sąjungą, pažangus tinklai ir ES su, e, energetikos supertinklas yra absoliutus prioritetai, kuriuos reikia įgyvendinti kaip galima greičiau. Kalbant apie pažangius tinklus, daug šiandien apie juos girdėjome, aš pasigendu sąsajos su dabartinė situacija kokių kliučių esama, kodėl pažangus tinklai likščiau nėra įdėkti. Ar esama kliučių e, regioninėme lygmenyje, ar čia Europos Sąjunga stabdo kai kuriuos procesus. Ponas Trosteris kalbėjo apie atsinaujinančius energijos šaltinius. Jūs labai teisingai įsireiškite. Siekiant pritaikyti energetikos infrastruktūrą prie naujų iššūkių, turėtume savo svarbiausių prioritetų e, paskelbti energijos gavybą iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Noriu paklausti, kokiu kokių kliūčių yra, kad dabar negalime pritaikyti savo tinklų e, energijos gavimui iš atsinaujinančių energijos šaltinių. E, Postavime, a mes sme postavili jako priori... Ponas Brezina, ačiū pirmininkė. Kurdami prioritetus pagristus atsinaujinančiais šaltiniais, turime tik vieną galimybę, tai yra energijos, energetikos tinklus Šiaurės Europoje sujungti su Pietų Europos tinklais. Reikia išteklių, bet tų, kuriuos turėtume, jeigu vėjas nepūstų ar saulė nešviestų. Investicijos į pažangius tinklus, kad galėtume sujungti tinklus ir saugoti energiją, protingai. Pavyzdžiui, jeigu išlaikytume tradicinius išteklius, tuomet reikėtų daugiau jungčių. Tai reikštų daugiau investicijų. Tačiau šios investicijos bus mažesnės. Na, o atsinaujinanti e- energija būtų sunaudojama vietoje, neinvestuojant į perdavimą. Klausimas, ar kas nors paskaičiavo, kiek kainuotų, jeigu padidintume atsinaujančių šaltinių dalį? Ar kas nors palygino išlaidas, jeigu naudojami atsinaujantis ištekliai ir tradiciniai ištekliai? Jeigu ne, tai man atrodo, kad reikia tai padaryti, nes tokias išlaidas patirtų visų pirma vartotojai. Būtų įdomu pamatyti tokius palyginimus. Toliau kolega Karinčius. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Uh, uh, Daugelis kalbėjušių kalbėjo apie tai, kad reikia integruoti uh, atsinaujančius šaltinius ir pažangius tinklus. Kiti kalbėjo, kalbėjo apie saugumo, saug, tiekimo saugumą. Niekas nekalbėjo apie bendros rinkos poreikį, nes manau, kad tai visi supranta kaip duotąją sąlygą dėl atsinaujančių šaltinių. Kad padidintume jų panaudojimą, reikia pažangių tinklų dėl kintančios, e, kintančio, kintančios pasiūlos. Tačiau tiekimo saugumui ir galimybėj sukurti bendrą rinką reikia fizinių jungčių. Ir iš visų pasisakymų du man buvo įdomus ir norėčiau užduoti klausimą ponui Triostą kur jis yra. Štai, matau jūs. Jūs kalbėjote apie supertinklo sukūrimą, Šiaurės Afrikos saulės energijos panaudojimą, darant prielaidą, kad e, politiniai nervumai baigsis kartu su Šiaurės jūros vėju, jeigu šią energiją būtų galima panaudoti, būtų puiku pažvelgiau į rytus, kur yra mano šalis prie Baltijos jūros ir buvo labai įdomu, kad toje skaidrėje, kur jūs rodėte, Baltijos šalis lieka nuo šalyje. Jos jūsų skaidrėje lieka už Europos ribų. Man atrodo, kad šį klausimą reikia pasvarstyti. Dar vienas pasisakymas buvo įdomus. Tai buvo panios Triličiovos iš ENSCO. Jūs atstovaujate 303 bendrovės iš 22 šalių, nė viena iš jų yra, nėra iš Baltijos šalių, nes Gazpromas ten turi monopoliją. Jam ne tik neįdomu, bet jis visiškai atsijungęs nuo Europos. Taigi, iš šių diskusijų, kurios buvo labai įdomios, norėčiau uh, pabrėžti vieną dalyką, kad jeigu jūs domina uh, supertinklo kūrimas ir tiekimo saugumas, reikia atminti, kad šiaurės rytuose yra energetikos sala, kuri dėl įvairių priežasčių nori ir turi būti integruota į tą bendrą tinklą. Ačiū. Toliau, ponia Rėra Madurel. Ačiū, pirmininkė. Iš karto užduos klausimą ponui Karvalijo. Jūs kalbėjote apie Šiaurės Afrikos atsinaujinčių šaltinių panaudojimą tiekiant energiją Europoje. Kaip matėme jūsų skaidrėje, kalbėjote šiek tiek apie pietričių koridorių. Ar neverta būtų pagalvoti apie šiaurės pietų koridorių, kaip ir kaip egzistuoja e, dujoms? Ponui Karbahosą užduosiu klausimą, Jūs sakėte, kad trūksta Europos vizijos. Kaip pasiekti tą Europos viziją? Kokių turite minčių? Pone Silikovai, norėčiau užduoti klausimą. Norėčiau sužinoti, kokiuose formuose, kokiuose platformose bus aptariami projektai, kurie bus laikomi prioritetiniais. Ar regioninės iniciatyvos grupės turės tam tikrą vaidmenį, ar konkrečios platformos bus sukurtos. Ačiū. Kolegė Glantė. Kolegė Glantė. Ja, vielen Dank. Äh, Kolega. Ačiū labai. Turiu vieną pastabą ir klausimą. Buvo klausima, kokių žingsnių imamasi. Aš manau, kad pirmiausia, valstybės narės ir pati ES turi padaryti savo namų darbas jei yra numatyti tam tikri prioritetai, reikia susitarti, ar reikia išsaugoti natūrales buveinės, pavyzdžiui, ar mm, patobulinti esamą infrastruktūrą. Nacionaliniu lygmeniu ir aš čia kalbu iš savo regiono perspektyvos, mes turime daug galimybių gaminti energiją iš atsinaujinančių šaltinių, Tačiau kiekvienas projektas yra lydimas piliečių iniciatyvos, neigiama prasme. Šiandien buvo kalbėta ir apie leidimų išdavimo procedūros sutrumpinimą. Kaip taip galima padaryti? Man atrodo, kad šie debatai kartais gali būti ir labai politiškai pavojingi. Tačiau labai svarbu pirmiausia išsiaiškinti leidimų išdavimo procedūrų esmę. Pavyzdžiui, Vokietija yra galim, Vokietijoje yra galimybė piliečiams susipažinti su projektais e, ir dažnai piliečiai nesidomi e, numatytais projektais, tačiau jie pradeda tais projektais domėtis, kai projektai pradedama įgyvendinti. E, Kitas dalykas, mano regione, pavyzdžiui, buvo numatyta renovuoti tam tikrus tinklus ir čia vėlgi atsirado daug pilietinių iniciatyvų. Kokia jūsų patirtis šioje srityje? Pone kolegė Tikau. Jos nėra, tada ponas Odi. Merci, monsieur. Merci, monsieur le président. Dėkuoju. Ponas pirmininkė, aš norėčiau asmeniškai pakalbėti. Klausiau visų svečių, klausiau jų. Jie yra labai patyrę ir mane e, pritrenkė visi, su, tie visi sudėtingi dalykai, bet noriu paklausti dėl tinklų nuosavybės. Ar tie, kam priklauso e, E, tinklai gali užtikrinti piliečiams, kad kažkada neatsitiks problemų, pavyzdžiui, ar, nebus, ar galės Gazpromas nusipirkti kokį nors e, tinklą, jeigu jisai norės, ar galima uždrausti daryti ir iš tikrųjų apmaudu, kad net liekamas istorinis svetimas dėl to, kas pasiteisino, kas ne, žiūrint įvairius tinklus, e, to, iš, į tai, kas pastatyta per metus, sukurta per metus. Uh, Mums reikia atitinkamos politikos. Viskas yra labai sudėtinga ir man kyla klausimas, gal reikėtų kokios nors e, Europos viešosios bendrovės, e, kuri būtų, su kuria būtų susiję visi tinklai ir kuri galėtų tvarkyti juos. Tai yra toks asmeninis požiūris. Aš iš tikrųjų neįsivaizduoju, kaip dabartinė sudėtinga padėtis gali padėti Europos vartotojams. Kolega Balčytis. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų, šios dienos klausime mes išgirdom daug e, naujų dalykų. Ir tikrai turiu pritarti savo kolegom, e, gerbiamui Karnišui iš Latvijos, kad vis dėlto egzistuoja dar taip vadinamas tos baltosios dėmes, kalbant apie mūsų energetinės sistemos, vieningos energetinės sistemos sukūrimą. Taip, yra labai e, gerai ir iš tikrųjų reikia sveikinti, kad buvo priimti sprendimai įtraukiant Baltijos regioną į bendrąją vakarų Europos energetinę sistemą. Tačiau tikrai turiu irgi taip pat pritarti, kad visiems sprendimam reikalingas galbūt žymiai greitesnis e, veikimo planas. E, iš tikrųjų, šiandieną tai mane nustebino tai, kad kalbant apie elektros tinklus, mes šiandieną visiškai esam nepasiruošę priimti didesnį kiekį iš atsinaujančių energijos šaltinių. Tai reiškia, ką mes čia vykdėm arba mėginom įteisinti tam tikras politikas, šiandieną praktinėme lygmenyje mes to neturime. Trys institucijos, kurios turi reguliuoti pačius elementariausius principus ir kurti sistemą, kaip palengvinti ateityje dujų sektorėje. Šiandieną neturi bendro požiūrio ir aš manau, kad tai yra vienas iš didžiausių turbūt trukdžių ne tik tai šiandieną, bet gali būti ir ateityje. Ir paskutinis klausimas, niekas šiandieną nepasakė apie reversinės sistemos arba atgalinės sistemos galinčios teikti dujas sukūrimą. Prieš metus buvo sutarta, kad šita sistema turi būti sukurta per du metus. Kokia šiandieną yra e, situacija, nes be jos mes negalėsime kai kurios valstybės tikėtis prisijungimo prie vakarų, pavyzdžiui, dujų sistemos. Tai galbūt tie pagrindiniai klausimai. Ačiū labai. Noriu padėkoti visiems, o dabar suteiksiu galimybę kiekvienam ekspertui jūsų pranešimų pristatymo tvarka suteikti galimybę atsakyti į tuos klausimus, į kuriuos jūs norite. Jei e, kas nors jaučiasi, kad jos rytyje jokių klausimų nebuvo užduota, tai jis gali perduoti žodį kolegai. Pirmiausia, žodis ponui Osyčiai. Jei norite, galite atsakyti klausimus. Äh, ne, jokių klausimų nebuvo. Dabar žodis ponui Alberto Karbajo Joza. Nebežinau, kur jūs sėdite, tačiau žodis jums, nes šiandien vyko ekspertų migracija. Ačiū. Aš buvau paklaustas apie tinklus, kurie vertinami neigiamai ES lygmenio, nes e, konkret pati valstybė narė e, numato savo atskirus planus, turi savo atskirą infla, infrastruktūrą, O dabar reikia tuos skirtingus tinklus sujungti ir tam yra reikalinga europinė vizija. Valstybės narės susiduria su problemomis ir kai kurios valstybės narės yra per mažai agresyvios. E, jos kartais e, nelinkusios keisti savo sistemų, nes iš anksto žino, kad tai padaryti yra per sunku. Dėl šios priežasties yra neįgyvendinami projektai, kurie visai ES yra svarbus ir ypač svarbus, kuriant energijos supertinklą. Kalbant apie dešimties metų planų įgyvendinimą, manau, kad e, būtina užtikrinti geresnį koordinavimą ES lygmenių. ES komisija turėtų imtis e, kontrolierės funkcijos reikia visus projektus matyti sąsajoje vieni su kitais. Reikia tos planus sujungti ir įvertinti dešimtmečio perspektyvą. Ačiū labai, ponas Elfštadijų, žodis jums. Uh, Ačiū. Pirmiausia, buvo užduotas klausimas, susijęs su iššūkiais ir infrastruktūros tinklais. Jei pažiūrėsime į patirtį, visada vyko bendradarbiavimas tarp įrenginių ir technologijų bei e, tiekėjų. Visada yra reikalingas dvišalis bendradarbiavimas. O kalbant apie uh, pažangiuosius tinklus, kalbant apie paskirstimą, e, tai čia yra daug rinkos dalyvių. Mes turime vartotojus, piliečius, statybos įmonės, e, komunikacijų tiekėjus, įvairių prietaikų tiekėjus, e, taip pat tinklų operatorius įvairių pažangių technologijų tiekėjus ir siekiant, kad visi darbai vyktų koordinuojant, turime akcentuoti ne techninį aspektą, tačiau verslo paskatas. Galbūt turime sukurti tam tikras e, gairias, pagal kurias būtų galima užtikrinti bendradarbiavimą su politikais Štai kodėl tai yra labai svarbu. Ypač mokslo ir plėtros projektų srityje. Aš manau, kad Europai atsiveria puikia galimybė imtis lyderės vaidmens naujų technologijų dėgymo srityje. Ir manau, kad vyriausybių uždavinių turėtų būti prioritetų šioje srityje nustatymas. Kalbant apie reguliavimą vietos arba ES lygmenį, manau, kad svarbus yra būtent regioninis lygmuo. Aišku, tam tikrų kliūčių esama ir europinio lygmenio. Uh, Ir būtent todėl valstybių narių dialogas e, su Europos Sąjungos e, institucijomis yra labai svarbus. Mes kuriame elektros e, rinką, bendrą rinką ir tam yra reikalingos paž, reikalingi pažangus tinklai ši rinka turi būti konkurencinga ir tai galima padaryti per pažangiuosius tinklus. Ačiū labai, ponas daktaras Triosteris. Ačiū labai. Buvo užduoti keli klausimai, aš juos pasižymėjau. Pirmasis klausimas susijęs su um, pažangiųjų tinklų bandomaisiais projektais. Danijoje toks projektas šiuo metu įgyvendinamas, o šią vasarą kaip tik vyks e, tinklų Danijoje testavimas. Aš nežinau, ar dabar mes galime padaryti tikslų, tikslę analizę, kiek sutaupysime um, įdėgę pažangiuosius tinklus. Kitas klausimas energijos gamintojų, kurie energiją gamina iš atsinaujinančių energijos šaltinių apsauga nuo išorės konkurencijos. Negaliu nieko pasakyti šią temą. Gal kiti kolegos atsakys. Kalbant apie skubą, kuri buvo akcentuojama, mums aišku reikalingi yra pažangus tinklai, reikalingas energijos supertinklas. Mano supratimu, e, perdavimo ir tiekimo infrastruktūros plėtra čia yra didesnis prioritetas. E, turime siekti, kad e, infrastruktūra visose ES regionuose būtų panašiai gerai veikianti. Kaip jau buvo minėta, planavimo periodas e, būna dažnai labai ilgas, taigi mums tiesiog reikia laiko. Atsakydamas į klausimą, kodėl e, Baltijos valstybės neįtrauktos į mūsų tyrimą, aš čia turiu atsiprašyti. Tuo met, kai pradėjome daryti tyrimą, neturėjome pakankamai informacijos ir e, buvo nutarta kuo skubiau pateikti informaciją piliečiams. Iš mūsų buvo reikalavima kuo greičiau atlikti šį tyrimą. O Mes manome, kad e, lyginant su ES vidurkiu, Baltijos jūros regiono valstybės energijos naudoja mažiau. Taigi aš nemanau, kad tas tyrimas yra labai nesubalansuotas, ta prasme. Manau, kad nieko nepraleido, tiek noriu pasakyti ačiū. Ačiū, ponas Tošovskis. Dėkuoju, ja jsem si těch otázek napsal hodně, tak zkusím být velmi stručný. Ačiū, aš pasižymėjau nemažai klausimų, tačiau pasistengsiu trumpai pirmiausia liberalizavimas ir atsinaujinti šaltiniai. Tiesa, kad liberalizavimo pradžioje svarbiausias infrastruktūros tikslas buvo sukurti bendrą rinką ir liberalizuoti ją. Tačiau po to buvo pradėti kurti atsinaujantys šaltiniai ir galimybės liberalizuoti e, rinką mažėja dėl, e, dėl to, kad prekybiniai pajėgumai mažėja. Priežastis yra ta, kad pajėgumai yra užpildomi energija iš atsinaujinančių šaltinių, taigi tie aspektai vienas kitam prieštarauja. Tuo pat metu reikia pasakyti, kad, kaip jau čia girdėjome, kad mums reikia ne tik jungčių, reikia taip pat e, spręsti ir grūšių perdavimo sistemoje klausimą. Tai kaip ir tarsi ketvirtos juostos pridėjimas autostradoje. O po to iš tos autostrados atsiranda, tampa tik tai paprastas keliukas. Tai, tai būtų kaip ir e, kamštis tinkle. Ponas Brezina klausė apie investicijas į tinklus. Aš nežinau europinių skaičių, tačiau e, galiu pateikti Čekijos skaičius. Atrodo, kad investicijos yra didžiulės. Na, atsakomybė už saugumą, tiekimo saugumą. Kas yra atsakingas už energetinį saugumą? Aišku, kad valstybės narės. Ir jos šią atsakomybę yra perdavusios perdavimo sistemo operatoriams. Taigi gal, galų gale PSO yra atsakingi už tai. Svarbiausias klausimas yra ne tik investicijos į laidus, investici... į transformatorius, į įrangą, bet ir poreikis užtikrinti, kad būtų tam tikras balansas Na, o bendra atsakomybė tenka perdamo sistemo operatoriams, aišku. Toliau konkurencingumo klausimas. Čekijoje šiuo metu yra daugiau negu 1700 megavatų elektros gaunamų iš e, saulės energijos. Didžioji dalis tų panelių atvežami iš Kinijos Taigi mums tai belieka tik svajoti už e, tokius gamintojus Europoje. Mes už juos mokame, tačiau e, jie gaminami ne Europoje. Tai reiškia, kad mūsų konkurencingumas nedidėja dėja. Ačiū labai, ponia Čirlikova. Ačiū. Pasakyčiau, kad 10 minučių yra trumpas laikas pakalbėti apie visus sudėtingus dalykus, todėl galbūt apie kurios dalykus ir nepavyko pakalbėti. Ir jie, aišku, buvo laikomi kaip duotosiamis sąlygomis. Dėl Baltijos valstybių įtraukimo. Tiesa, kad šiuo metu ne vienas PSO nėra NSCOG e, dalyvis. Lietuvos dujos paprašė stebėtojo statuso ir turėtų tapti tokią stebėtoją gana greitai. Tai nereiškia, kad visos trys Baltijos šalių PSO nedalyvauja e, TINDP procese. Iš tiesų visos jos buvo, visos dalyvaujo rengiant e, šį projektą 11-20 metams ir jų projektai yra įtraukti. Ir e, jos dalyvavo įvertinant Europos dujų tinklo atsparumą. Deja, neturėjau laiko kalbėti apie atsparumo vertinimo rezultatus. Bendri rezultatai yra pateikti mano skaidrėse. E, skaidrė to pristatymo, kurį aš pateiksiu jums visiems. Aišku, kad Baltijos regiono problemos yra akivaizdžiausios ir e, spręstinos skubiausiai. Tikimės, kad regioniniai investiciniai planai dujoms, kuriuos ketiname pradėti renkti, padės integruoti Baltijos regioną į Europos tinklus. Ir nors galtinis terminas yra ir 2015 metai, sprendžiant iš tarybos išvadų, galbūt ir nebus pasiektas. Dėl forumo kuris turėtų aptarti Europinio intereso projektus. Na, mes dar nežinome, kokie būtų tokių projektų kriterijai, tačiau bendrai kalbant apie tai, koks forumas turėtų aptarti svarbius projektus, tai taip priklausytų nuo projektų masto. Jau minėjau, kad mes pradėsime dirbti rengdami dujų regioninius planus šiemet ketiname panaudoti jau esamus forumus, regionio bendradarbiavimo forumus ir, ir konkrečias e, grupus, tai yra dujų regioninius planus. Tai būtų rengiamas ir rengimi ir seminarai, konferencijos įtraukiant suinteresuotas pusės rengiant tokius planus. Žinoma, kad mes norime panaudoti patį efektyviausią procesą ir net bereikalingai neišnaudoti PSO išteklių, nes infrastruktūroje reikia įgyvendinti daug kitų dar dalykų. Na ir galbūt pakalbėčiau dar apie klausimą, kas, kam priklauso tinklai. Aišku, į tai sunku atsakyti. Tačiau Šį klausimą galima spręsti per sertifikavimo procedūrą numatytą po trečiąjį energetikos paketą. Čadam. Ponas Čadamas. Labai trumpai sureaguosiu į paskutinį užduotą klausimą e, dėl tų baltųjų dėmių panaikinimo. Aš kalbėjau apie tai, kad reikalingi stipresni veiksmai, ypač kalbant apie e, jungčių sujungimą. Ir aš taip pat kalbėjau ir apie tai, e, kokiu veiksmu turi imtis Europos Sąjunga. Tai yra, buvo kalbėta apie e, veiksmus finansinėme sektorija ir kaip plėsti šią rinką. Daug kas priklauso nuo operatorių bendradarbiavimo, nuo valstybių narių e, ketinimų. Taip pat reikalingas ir bendrų integruotų veiksmų impulsas iš Europos komisijos. Tiek noriu pasakyti, ačiū. Ačiū labai, ponas Kentleris. All, like Pirmiausia, vieną faktą tam tikrą kontekstą įdėsiu. Atsinaujinantys šaltiniai, jų gamyba yra nebūtinai siauro masto. Tai yra susijęs su labai plataus masto gamyba Kartais pasižiūrėkite į vėjo jėgainės, į hidroelektrinės, tai yra labai plataus masto veikla. Mums reikia labai stiprių perdavimo tinklų, kad galėtume integruoti juos į savo per... paskirstimo tinklą. Dėl išmaniųjų pažangių tinklų jų įdėkimas yra svarbiausias pirmiausia paskirstimo lygmenė, ne perdavimo lygmenė E, perdavimui pirmiausia reikalingi pajėgumai. Galbūt aš nepakankamai tai akcentavau. Mums iš tikrųjų reikia to dalyko ir galima greičiau. Dabar klausimas apie tai, kaip su, paspartinti leidimų išdavimo procedūras. E, geras komunikavimas yra esminis dalykas. Mums reikia aiškaus signalo iš ES, kuris eitų žemyn iki vietos valdžios mums reikia stabilių įstatymų. Vokietijoje porą kart per pastarosius dviejus metus buvo pakeisti įstatymai, tai yra politiniai tam tikri veiksmai ir tai reiškia tam tikrą dėlsimą ir atidėliojimą, nes e, jau nebėra užtikrinamas toks saugumas. Stabilumas yra nepaprastai svarbus aspektas. Dar noriu paminėti vieną dalyką. Mums reikia, kad dirbtų uh, pakankamai žmonių, institucijų valdžios lygmenyje, kad jie būtų gerai parengti. E, tie kalba apie žmonės, kurie užsima leidimų išdavimu. E, dažnai personalo nepakanka, taigi reikia spręsti šį klausimą, kad būtų galima sparčiau įgyvendinti projektus. Taip pat norėčiau pasakyti, kad valdžios institucijos E, turi e, vykdyti projektus ir politikai ne tik prieš rinkimus turi įsitraukti į projektų įgyvendinimą. Egzistuojantis maršrutai. 220 kW elektros linijos egzistuoja, reikia jas toliau naudoti. Jeigu jos nenaudojamas, tai bent jau galima jas išmontuoti ir įsigyti naujas teisės bet e, egzistuojančių linijų panaudojimas yra labai vertingas, galingas dalykas ir teisės aktais tai turi būti įtvirtinta. Dar vienas dalykas e, - teisinės e, problemos. Vokietijoje labai lengva kreiptis į teismą ir viskas išsprendžiama. Dabar ponas Trevų, jeigu norite pasisakyti. Buvo pateikta keletas klausimų apie Baltijos regioną, apie jo e, atskirti izoliavimą nuo ES tinklų. Baltijos energetikos rinkos integravimo planas yra e, vienas iš svarbiausių prioritetų e, energetikos tinklų vystymą pakeitimo principuose, kuriuos pateikė komisija, taigi numatoma integruoti Baltijos regioną, tai svarbu. E, pasiekta šiek tiek pažangos elektros energijos sektorija. Nauja linija tarp e, Suomijos Estijos e, tiesiama, taip pat nuo Švedijos į Lietuvą bus tiesiama liniją dujų sektorija. Tiesa, prireiks daugiau laiko, kad būtų galima pažengti į priekį, bet e, suskistintųjų dujų terminalas Lenkijoje bus vienas iš e, pirmųjų žingsnių plėtojant tinklą. Paskui galima užtikrinti sąsai ryšį su Baltijos valstybėmis e, pažangiai tinklai perdavimo sistemose tai jau yra realiai egzistuojantis dalykas, bet ir paskirstime investicijos vyksta į pažangiosius tinklus. E, daug investuojama tam, kad būtų galima įdėkti pažangius skaitiklius e, vartotojams. Tai, tai daroma. Dėl kliūčių egzistuoja poreikis pasiekti, pasiekti bendrus standartus ES lygmenių dėl įrangos, pavyzdžiui, ir komisija imasi tam tikrų žingsnių, kitais metais turėtų uh, E, būti apie juos pranešta, tai yra, bus tarsi paskata tolesnėms investicijoms, e, reikia bandomojo projekto. Aš, jeigu teisingai prisimenu, e, pažengiai tinklai gali būti vienas iš projektų, kurie būtų finansuojami pagal energijos, pagal dešimties metų tinklų plėtojimo planą. E, dėl leidimų reikia galvoti, kaip paspartinti leidimų išdavimo procesą, reikia derinti įvairius požiūrius, galima pakoreguoti nacionalinius teisės aktus tam, kad būtų e, galima sumažinti institucijų skaičių, kurios yra įtrauktos į leidimo išdavimo procesą ir, pavyzdžiui, galbūt e, prioritetiniams projektams numatyti aukštesnį nacionalinį lygmenį. Leidimai E, strateginiams dalykams, poveikio vertinimas, e, apie tai buvo kalbama, tai yra labai gera priemonė paspartinti visiems procesams. E, perdavimo sistemų operatoriai turės, aišku, plėtoti savo pajėgumus, atsižvelgti į aplinkos saugos socialinius dalykus ir reikia, kad galima anksčiau būtų pradėtos šiais klausimais diskusijos su visuomenė. Galiausiai mums reikia pasitelkti galbūt brangesnės technologijas, bet tokios, kurios leistų pagreitinti tam tikrų projektų įgyvendinimą. Ir e, tam tikrų raudonų linijų patvirtinimas yra labai geras pavyzdys. Buvo pono Kavalijo Šelso prašymas pridurti kai ką, taigi žodis jums. Sì, si, era simplemente en la, me parece. Ačiū. Aš e, tikėjausi, kad, e, tiksliau pasakius, aš galvojau, kad išgirdau tam tikrą prieštaravimą. E, buvo kalbama apie pažangiuosius tinklus ir super tinklą. Iš tikrųjų, jokios prieštaros tarp šių dviejų dalykų nėra. Pažangiuosius kokiaisiais tinklais iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaunama energija yra tiekiama į labiausiai nutolusius regionus. Taip geriau reguliuojamas energijos paskirstimas. Patenkinant esamus poreikius. Tikrai nėra čia jokios prieštaros. Svarbu tai, kad ta energija iš periferijos patektų į energijos kaupyklas, iš kur jie būtų, jie būtų paskirstinama toliau. Kalbant apie rinką ir energiją iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Aišku, atsinaujinantis energijos šaltiniai yra sunkiai prognozuojami. Ir čia energijos kaupimas yra itin svarbus. Reikia kurti reikiamas jungtis. Ir tai rodo, kad atsinaujinantis energijos šaltiniai bus naudingi tuo met, jei mūsų tinklai bus, turės pakankamus pajėgimus. Ačiū labai mūsų ekspertams, noriu padėkoti visiems ekspertams, kad jie kalbėjo taip trumpai, kolegoms, kad jie uždavėte klausimų. Ir baigdamas norėčiau suteikti žodį pranešėjui Zozai Wagneriui. Gal jis dabar tars keletą žodžių. Ačiū, pirmininkė. Kaip sakėte, man atrodo, ši popietė parodė, kaip teisingai pasielgė mūsų politinės frakcijos, parinkdamos ekspertus, kurie pakalbėjo visais šiais klausimais. Pasiklausęs jų, aš manau, kad ačiū Dievui, kad reglamentai mums neleidžia mums surenkti antrą, antrą klausimą, nes mes e, pasikviečiame super ekspertus, labai protingus žmonės, kurie mums pateikė ilgiausius problemų sąrašus. E, apie kuriuos jie puikiai išmano. Tačiau, aišku, aš noriu padėkoti visiems ekspertams ir kolegoms dalyvavusiems diskusijoje. Na ir rytoj iš ryto mes diskutuosime šiais klausimais toliau. Labai ačiū. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, uh, please, uh, can I interrupt for some minutes, please? Uh, there will be uh, Noriu nutraukti jūs keletą minučių. Vis dar vyksta spaudos konferencija ir ji nesibaigė taip punktualiai kaip mūsų klausimas. Mes visada laiku viską baigime, taigi po penkių šešių minučių sulauksime svečio. So, liebe Kollegen, liebe Kollegen, wir Mielos kolegės, mėly kolegos, aš prašiau užuolaidas pakelti, kad nesėdėtume čia kaip kalėjime, tačiau žmonės su kameromis paprašė vis dėlto užtemdyti šią salę, kad jiems būtų patogiau filmuoti. Aišku, gražu, kai saulė čia šviečia į mūsų salę, tačiau na, viskas vyksta ne tam. Ja, meine Damen und Herren, ich darf. Ponios ir ponai, noriu pasveikinti naujai prisijungusius prie, į mūsų posėdį. Džiugu, kad tiek daug svečių vieši mūsų komitete. Sveikinu ir komisijos narį Oettingerį, kuris šiandien pateiks mums informaciją apie situaciją Japonijoje, tiksliau apie atominių elektrinių Japonijoje padėtį. Labai ačiū, kad jūs atvykote šiandien, kad pateiksite mums tiek informacijos, jo labiau, kad šiandien vyksta ir susitikimai su valstybių narių ministrais. Viskas bus para, parašyta, pasižymėta. Pirmiausia, žodį suteiksiu komisijos nariui, o tada suteiksime galimybę jums užduoti klausimus. Taigi galime pradėti. Žodis jums, komisijos nariai Oettingerė. E, Pone Roili, ponios ir ponai, e, mus visus veikia e, iš Japonijos ateinančios žinios. Aš noriu šiandien tarti keletą žodžių ne tik apie Japonijos gyventojus ir jų situaciją, ne tik apie e, pagalbą teikiamą Japonijai. Turiu pasakyti, kad e, aš pats dar prieš savaitę negalėjau įsivaizduoti, kad mes regėsime tokius vaizdus, kokius rengime, regime šiandien. Jei kažkas ir kalba apie apokalipsę, tai darau ir aš ir tai tampa tarsi nauja savoka. Šiuo metu Japonijoje yra e, naktis, tai yra e, būtent dėl šios priežasties žinių srautas sumažėjo. E, tačiau vis sulaukiame naujų žinių nuo penktadienio ir visą tai, ką šiandien girdime ir ką žinome. Tai, kad e, 4700 MW gaminančioje atominėje elektrinėje dabar padėtis yra nekontroliuojama. Japonai yra vertinami kaip puikūs ekspertai aukštųjų technologijų kuriejų šalis. Mes e, su pagarba vertiname jų sukurtus gaminius, tačiau Dabar situacija ten yra tokia, kad e, saugumo e, šiam pramonės įrenginiui užtikrinti nebeįmanoma. Todėl lieka tik tikėtis, kad e, brangusis Dievas neleis, kad įvyktų dar skaudesnė nelaimė. Ir aš, tačiau tokia tikimybė vis dar yra per ateinančias keletą valandų. Uh, Jo labiau e, svarbu dabar tampa Europos Sąjungoje tartis. Komisija per pastarąsias dienas susisiekė su nacionalinė atominės energetikos agentūra Vienoje. E, ši agentūra teikia visą įmanomą informaciją Tokijui. Šiandien įvyko aukšto lygio ekspertų konferencija, kurioje dalyvavo įvairių valstybių narių sekretoriai ir atsakingi ministrai. Kalbėjome su visais reguliatoriais atominės energetikos priežiūros agentūrų atstovais. Mes kartu su atominių elektrinių gamintojais, nepriklausomai iš kur jie yra, Prancūzijos ar JAV, taip pat diskutuojame apie atominių jėgainių saugumą. Aš esu labai dėkingas, kad visi diskusijų dalyviai išreiškė pasirengimą atlikti testavimo nepalankiausiamis e, aplinkybėmis e, testus atominėms jėgainėms ir bandyti sukurti e, naują rizikų nustatymo metodiką, remiantis Japonijos patirtimi. Tai reiškia, kad niekas šiandien Mm, neatsiriboja, o visi bendradarbiauja, siekdami parengti bendrus kriterijus, e, pasitelkiant nepriklausomus ekspertus ir vertintojus. Ne Buvo ne vienos valstybės narės, ne vienos suinteresuotosios šalies ar pramonės atstovų, kurie būtų pasisakę prieš tokį scenarijų. Vertinant situaciją Japonijoje, taip pat buvo kalbėta apie potvinių grėtmes, grėsmes, ypač vertinant situaciją palei Atlanto vandenyną įsikūrusiose atominėse jėgainėse. Buvo kalbėta taip pat ir apie elektros energijos laikino nutraukimo tiekimo laikino nutrekimo galimybę. Kalbėjome apie atominių jėgainių amžių, jų tipą. Į visus šiuos aspektus reikia atsižvelgti. Mes susitarėme dėl bendrųjų gairių iki 2011 metų Liepos mėnesio e, turi būti perkelta į nacionalinius teisės aktus atominės e, energi, er, energetikos direktyva 2014. Mes e, numatę padaryti tarpinį laikotarpio vertinimą, bandydami nustatyti, ar nereikia išplėsti reikalavimus e, šiai atominės e, energijos saugumo direktyvai. turime suvienodinti saugumo reikalavimus e, atominės energetikos sektorija ES lygmeniu. Mes ketiname sukurti visą apimantį testavimą e, nepalankiausiamis sąlygomis taikoma ne tik ES valstybėse narėse, tačiau ir Šveicarijoje, Turkijoje, Rusijoje. Mm. Šios šalis taip pat pasirengusios e, dalyvauti šiame testavime nepalankiausiamis sąlygomis, nes saugumas nežino jokių sienų ir ribų. Vakar kalbėjau su Tarptautinės atominės energijos agentūros Tatena direktoriumi ir jo prašiau, kad jis, e, kad jis naujai peržiūrėtų saugumo standartus ir reikalavimus. Prezidentas Sarkozy e, tikriausiai taip pat e, savo pirmininkavimą didžiajam dvidešimtukui pakoreguos daugiau dėmesio skiria, skirdamas ir Japonijai. Šiandien e, vyksta posėdžiai įvairiuose komitetuose. Pirmadienį vyks e, vadovų tarybos susitikimas e, skirtas šiems klausimams. Aš tikiuosi ir esu įsitikinęs, kad prezidentas Van Rompojus ateinančią savaitę nekalbės tik apie biudžeto drausmę ar krizę, tačiau daugiau dėmesio skirs ir įvykiams Japonijoje bei jų pasiekmėms. Ačiū. Labai ačiū, ponia komisijos nary. E, susiduriu su praktiškai neįsprendžiama problema ir tikriausia su frakcijų nariais turėsiu susitarti. 26 žmonės paprašė, paprašė žmonio, žodžio, tačiau visiems negalėsiu e, suteikti žodžio, todėl kad 18.30 baigsis mūsų posėdis. Aš pradėsiu suteikdama žodį pirmiesiems užsiregistravusiems. Tikrai nenoriu iš to daryti e, didelės procedūros. Trumpai žodis ponui Bütiger. Norėčiau pasiūlyti pirmiausia e, kiekvienos frakcijos atstovui suteikti galimybę pasisakyti vieną kartą, o tada žiūrėkime, kaip e, vystysis įvykiai toliau. Ponui Vidal Kvadras pirmiausia žodis. Labai ačiū pirmininkė, labai ačiū komisijos nariai už pasisakymą. Jūs kalbėjote ramiai, objektyviai, rimtai, taip, kad ir tikėjomės iš jūsų tokiamis aplinkybėmis. Mes matome, kad vyko labai rimta brandolinė avarija, gal net šeši, šeštojo lygio Japonijoje. Jėgainė yra 40 metų avarija nebejotinai turės pasiekmių ilgalaikėje perspektyvoje. Nors viskas ir rodo, kad geografinis avarijos poveikis, skirtingai nuo Černobilio pasiekmių, bus ribotas brandolinėje sityje įvyko rimtų incidentų, avarijų, po Černobilio jau pasimokėme daug ko ir šis atvejs taip pat bus mums labai pamokantis, reikės atsižvelgti daug ką. Jūs išdėsite keletą principų, kuriuos mes turėtume visiškai paremti. Tačiau, kolegos, mes turime bandyti išvengti dviejų pagundų. Pirmiausia, trumpalaikiškumo ir panikos Visi mūsų sprendimai primti, jeigu juos įtakos emocijos ir nervingos reakcijos, bus neteisingi. Mes turime nepamiršti bendros sistemos energetikos srityje, nepamirškime, kad iki šimtmečio vidurio 80 procentų turime sumažinti CO2 emisijas ir turime galvoti, kiek bus vartojama energijos pasaulyje e, po tam tikro laiko, iki 50 metų padidės poreikis. Taigi šis iššūkiai yra neišvengiami. Mes turime turėti priemonės ir mes negalime atsisakyti jokių Bet to, kaip teisingai pastebėjo komisijos narys, mes turime galvoti apie Europą. Turime atsižvelgti į aplinkybės, į Europos ypatumus. Ir taip pat galvodami apie gamtinės nelaimės. Tai turi būti mūsų dėmesio centre. Turime pasižiūrėti, kuo viskas baigsis, turime iš to pasimokyti. Ir primdami sprendimus pasimokę iš šios avarijos turime elgtis realistiškai, turime pademonstruoti intelektinį vientisumą ir politinę atsakomybę. Dėkuoju dabar ponek. Dėkuoju, dėkuoju komisarui, kad apsilankė pas mus. Iš tikrųjų laikas labai sudėtingas. Norėčiau sužinoti, kaip tai paveiks Europos energetikos politiką. Kaip jūs įsivaizduojate nacionalinius sprendimus dėl atskirų pasirinkimų dėl energetikos mišinio ir manau, kad kiti nariai pakalbės apie konkrečius dar saugumo aspektus. Ačiū. Kolegė Harms. Ačiū labai, ponia komisijos nariai Oettingeri, kad atvykote šiandien į šį posėdį. Turiu vieną pastabą ir norėčiau, kad į ją būtų atsižvelgta. Japonija turi, e, jau turi patirties su žemės drebėjimais ir potviniais. 2007 metais man teko viešėti Japonijoje. Kaživasaki e, buvo taip sugriauta, kad iš aštuonių tik tai trys dabar yra eksploatuojami. E, kai kurios Hibakuša grupės, e, tai yra išgyvenę Hirosimą, e, kalbėjo apie tai, kad Japonija nėra šalis skirta uh, E, civiliniam atominės energijos naudojimui. Tai pasakė ne kokios nors išorės jėgos, o um, japonai. Ir tas, kas šiva sakė, įspėjimas e, panašu, kad nebuvo tinkamai įvertintas. Šiandien mes čia susirinkome tam, kad aptartume, kaip turėtume vertinti skirtingus įspėjimus ir perspėjimus. Išklausėme poną Tepferį, kuris kalbėjo apie tai, kad būdamas aplinkos apsaugos ministru, jis suprato, kad atominės nelaimės yra neprognozuojamos. Ir jis reikalavo, kad būtų atsisakyta energijos gavyba iš atominės iš atominių elektrinių. Reikia užtikrinti, kad atominės energijos e, išsiliejimas e, neįvyktų jokiose jėgainėse. Ir jūs reikia parengti tinkamas rekomendacijas valstybėms narėms. Uh, much, Chairman, Pono Čičesteris, ačiū pirmininkė, ačiū komisarė, kad atvykote pas mus taip, na, iškviestas e, greitai. Aš atrodo, situacija keičiasi gan greitai, žinios iš Japonijos e, sviruoja tarp gilaus pesimizmo ir nusaikaus optimizmo, kad radioaktyvumo e, lygis aplink elektrinę mažėja. Norėčiau paraginti visus, kad sužinotume visas detalės. Ši elektrinė praeitėje Japonijoje yra nukentėjusi ir anksčiau turime visiškai būti įsitikinę, kas įvyko prieš pradant galvoti, ar yra paralelių su situacija Europoje. Norėčiau pritarti kolegai Vidal Kvadrasui. Labai svarbu kad nesimtume veiksmų skubiai. Jau turime tam tikrų priemonių, kurios pas mus egzistuoja. Turime įsitikinti visus, visais faktais prieš žengiant kitus žingsnius. Noriu priminti kolegoms, kad Europa yra priklausoma nuo brandulinės energijos 30 procentų gaminant e, elektros energiją. Jeigu kas nors įsivaizduoja, kad brandulinė energija išnyks, tai tuomet mums pritrūktų E, energijos kaip Japonijoje dabar, praradus tą elektrinę. Taigi prašom turėti tai galvoje. Ačiū. Kolegin Herzog. Pane Herzog. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė, kad atvykote pas mus šią popietę ir paaiškinote situaciją. Manau, kad visų pirma, įtrė komiteto vardu, ne tik socialistų, bet ir kitų grupių vardu, turime pasiūsti savo solidarumo signalą japonų gyventojams. Ir turime pripažinti, kad žmonės ten dirba labai daug, kad sumažintų nuostolius toje brandolinėje elektrinėje. Visų pirma, svarbiausia yra stabilizuoti situaciją. Antra, manau, kad ES turime naudoti visus pajėgumus, kad galėtume kontroliuoti tai, ką, už ką esame atsakingi mes. Na, o visų pirma, ta atsakomybė Europos lyderiams tenkanti yra informuoti Europos gyventojus apie pavojus. Todėl prašome komisiją pirmininkaujančią valstyje surinkti ekspertus ir sekti situaciją, siekiant informuoti tinkamai Europos piliečius. Panika yra blogiausias patarėjas. Norime, kad komisija ir pirmininkaujant valstybė su Tatena darėtųsi ir su SBO branduolinės energijos agentūra, kad su jų patarimais mes galėtume geriausiai išeiti iš šios situacijos. Antra, labai svarbu taip pat Europos Sąjungai reikia rasti būdų padėti Japonijai išspręsti problemas, kaip galima greičiau. Todėl turime kreiptis į komisiją, kad ji organizuotų humanitarinę ir profesionalią pagalbą kaip galima greičiau. Tai yra labai svarbu. Turbūt turime galvoti ne tik apie civilinę pagalbą ir karinių pajėgų nekarinę panaudojimą. Kita atsakomybė ES yra, tai yra Europos atsakomybė pagal Lisabonos sutartį maksimaliai užtikrinti atominį saugumą Europos piliečių atžvilgių. tiek ES ir kaiminėse ES šalise. Turime galvoti ne tik apie brandolinės energijos saugumą. Noriu priminti kolegoms apie kitą energetinę nelaimę, kuri vyko prieš metus, kurios neturime pamiršti. Tai nebuvo gamtinė stichinė nelaimė, tai buvo žmogaus klaidos sukelta nelaimė. Turime priminti Europos piliečiams, turime pažadėti piliečiams, kad maksimaliai stiprinsime saugumą pasinaudodami žiniomis, nes žinios yra didžiausias turtas tokiais atvejais. Na ir per ilgesnį laikotarpį turime e, rasti visus atsakymus, kad galėtume pasinaudodami naudausiais duomenimis e, priimti geriausius sprendimus. Turime vengti politinės grandinės reakcijos. Mes turime savo atsakomybę ir turi rengtis, e, turime elgtis atsakingai. Ačiū. ponas Remekas. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė, kad atvykote pas mus. Nekartuosiu, ką sakė kiti kolegos. Tiesiog noriu pasakyti, kad pritariu tam, ką sakė ponas Kvadrasas, e, ponė Hercog ir ponas Čičesteris. Tai turiu vieną klausimą. Ar konsultacijos taip pat įtraukia Rusiją, kuri turi patirties e, regionuose artimuose Japonijai. Labai ačiū. Visi pasisakė. Visų frakcijų atstovai dabar vėlgi suteiksiu žodį visų frakcijų atstovams, tačiau jie galės užduoti klausimą ne ilgesnį kaip vienos minutės. Pirmiausia, ponia, ponia Frau Delka, ponia Delkastiljo. Ačiū labai nekalbėsiu ilgai. Aš e, atsisakau žodžio, nes viskas jau pasakyta. Ponas Odį. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le... Dėkuoju pirminkė, dėkuoju komisarė e, e, už pasikeitimą nuomonėmis su jumis. Pirmiausia, reikia pasveikinti Japonijos gyventojų drąsą, orumą. Uh, šios nelaimės akivaizdoje. Reikia, kad pradėtų veikti tarptautinio solidarumo mechanizmas ir e, Europa e, turėtų galvoti apie e, civilinės pagalbos pajėgumus. Žinome, kad e, naftos platformoje vyko prieš metus sprogimas ir mes negalime su nulinė rizika veikti. Reikia užsitikrinti dabar geresnės sąlygas tik tiksliau kalbant, reikia užsitikrinti mokslinius tyrimus, jų efektyvumą, apsirūpinimą atsargomis, taip pat reikia kelti brandolinės energetikos klausimą. E, kalbu apie mokslinius tyrimus ir reikia skirti didesnį dėmesį tam, kad mes savo piliečiams užtikrintume geriausius standartus dėl e, tam tikrų energijos rūšių saugumą, saugumo. Dabar ponė Brant. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijos nariai ne tik už tai, kad jis šiandien čia, tačiau kad greitai sureagavo. Manau, kad Europa turi imtis lyderės vaidmens energetikos sektoriuje ir dabar kaip tik atėjo laikas tai padaryti. E, dvi pastabas turiu. Komisijos narys kalbėjo apie testavimą nepalankiausiamis sąlygomis, e, kalbėta apie kriterijus. Noriu paprašyti, kad į vieną kriterijų būtų atsižvelgta labiau metai yra atominių jėgainių statybos metai. Pavyzdžiui, e, Belgijoje, tačiau ir Prancūzijoje yra tokių jėgainių, kurios buvo pastatytos 80-ame dešimtmetyje, kurioms dabar yra 40 metų. Tuo tarpu visame pasaulyje yra devini e, reaktoriai, kurie yra tokio amžiaus. Japonijoje atsitiko neįsivaizduojama katastrofa, tačiau tai, kad e, mes tiek, daug, patir, tiek nedaug patirties turime e, analizuodami jėgainių amžių, taip pat yra labai svarbus aspektas. Kitas dalykas, turime daugiau kalbėti apie pasiekmes mane neramina mažesnis atominės e, energijos naudojimas. Turime kalbėti apie nusiginklavimą šioje srityje ir apie energijos šaltinių įvairinimą. Thank you. Um, Mr. Commissioner, I welcome. Ačiū, komisarė. Labai sveikinu jūsų pareiškimą jūs sakėte, kad gavote pritarimą atlikti brandolinės jėgainėse atsparumo nepalaukiausioms sąlygoms testus. Manau, kad mes galime matyti vieną dalyką, žiūrėdami į Japoniją. Žemės drebėjimas pats nebuvo problemos priežastis. Žemės drebėjimas, e, po žemės drebėjimo buvo nuspręsta uždaryti, sustabdyti reaktorių ir tai, kas įvyko po to, sukėlė problemas. Atskiri atsparumo nepalaukiausioms sąlygoms testai gali spręsti atskiras problemas, bet tai, kas įvyko Japonijoje, gali įvykti ir Europoje. Tai yra sudėtingų kelių nelaimių pasireiškimas. Ir, ir mes turime plėtoti požiūrį į saugumą. Reikia, bet į atsparumo testai ne į viską pasižiūrės, pasižiūrės ne į tuos aspektus. Ir kartais matome, kad paprastos e, saugos priemonės nebeveikia, nes padėtis yra labai sudėtinga, įvairialypė. Tai kaip jūs pasižiūrėtumėte į tokį e, nelaimių valdymą? Prisiminkite, kad reikia kalbėti net neilgiau nei vieną minutę. Pone Rivazi. Dėkui. E, Ačiū labai už tai, kad atvykote. E, kalbama apie katastrofą, apokaliptinės nuomonės. Manau, kad Europa turi tam tikras labai rimtas prievalės. E, branduolinės energetikos srityje. Mums reikia dabar iš naujo įvertinti riziką atsirado naujų rizikos rūšių, buvo paminėta žemės drebėjimas ir taip pat tsunami, reikia nepamiršti, e, kuris sukėlė problemų elektros gamybos sektoriui ir dabar e, tenka aušinti e, reaktorių po tsunamio. Aš noriu paklausti, ar komisija galėtų suteikti pateikti, pateikti nuomonės apie tai, kaip bus su naujomis jėgainėmis seisminėse zonose, kaip kad Italija ar kitur, pavyzdžiui, Bulgarijoje. Galvoju ir apie elektrinės, e, kurios yra kitur planuojamos statyti. Tai koks yra komisijos požiūris į brandolinės jėgainės? Labai ačiū, Angelika Nibler. Ačiū. Pone pirmininkė, noriu padėkoti komisijos nariui, kad jis atvyko. Ačiū Jums ir už tai, kad pateikėte mums labai išsame informaciją apie konkrečią situaciją Japonijoje, taip pat apie tai, kokiu priemonių buvo imtasi nuo penktadienio. Antra, dar kartą pasakysiu ačiū. Manau, kad jūs kaip komisijos narys ėmėtės visos atsakomybės ir veikėte ES vardu geras jūsų pasiūlymas atlikti atsparumo testus. Puiku, kad 27 valstybės narės pritarė tam. Manau, kad reikia naujai įvertinti galimas grėsmes, naujai įvertinti e, standartus. Aš noriu jūsų paprašyti ieškoti europinio atsako. 2009 metais e, buvo priimta direktyva ir nepatikėsite, kas joje rašoma. E, čia e, kalbama apie tai, kad reikia rūpintis saugumą, tačiau, saugumu, tačiau tai tikrai negali būti vien, tas vienintelis ES standartas. Tikiuosi, kad komisija pateiks naują pasiūlymą, kurį parlamentas priims teigiamai. Noriu paklausti jūsų, kalbant apie numatomas priemonės, ar nebūtų protinga pasvarstyti, kaip galima dar geriau ir greičiau gaminti energiją iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Gal reikėtų išplėsti infrastruktūrą, gal reikėtų didesnės investicijas skirti e, pažangiosiams technologijoms. O kalbant apie tausų energijos vartojimą, gal galėtumėte tarti keletą žodžių, kokiu priemonių yra imamasi šioje srityje. Ačiū, ponia komisijos nari. Mes visi žinome, kad esama grėsmių. Matematikai kalba apie grėsmių tikimybę. Ir nors ta tikimybė kartais yra labai nedidelė, tačiau penktadienis parodė, kad ji vis dėlto yra. Kalbant apie atsparumą nepalankiausiamis sąlygomis testus, aš manau, kad e, nenaudojamas e, brandolinis kuras, tiksliau panaudotas e, brandolinis kuras yra taip pat problema. Kolegija kalbėjo apie tai, kad ne žemės drebėjimas sukėlė tokią stichinę nelaimę, tačiau tai, kad staiga sušlubavo energijos tiekimo e, sistema, e, aušinimo sistemai. Ir e, mes turėtume susitarti, kaip turėtų būti atlikti atsparumo testai atominėms jėgainėms Europos Sąjungoje. Turime dar kartą išanalizuoti grėsmės tikimybę ir būtų įdomu sužinoti, kaip komisija vertina tą grėsmės riziką. Pone Kolarska Bobinska. Ačiū labai, ponia komisijos nary. E, komisijos narys teisingai kalbėjo, kad e, galutiniai faktai dar nėra aiškus. Tačiau jau dabar keičiasi ES e, piliečių nuomonė apie branduolinę energetiką. Keičiasi ir pačios diskusijos apie branduolinę energetiką. Kalbama apie tai, kad reikėtų kalbėti apie e, kitokį energetikos mišinį. Ar įvykiai Japonijoje neturėtų paveikti ir mūsų energetikos strategijos? Ką komisijos narys rekomenduotų toms valstybėms, kurios dabar ketina statyti atominės elektrines? Juo labiau, kad pavyzdžiui Brandenburgo atstovas kalbėjo apie tai, kad Lenkija turėtų dar kartą permastyti savo investicinius planus. E, tačiau mes neturime ne vienos e, atominės elektrinės, tuo tarpu Vokietija turi jų keliolika. Atsimarkakis. Yep. Aš noriu pasveikinti komisijos narį, kad jis ketina vykdyti atsparumo nepalankiausiamis sąlygomis testus. Kaip Jūs vertinate situaciją Bulgarijoje ir Fessenheime? Tai yra tokie atominiai reaktoriai, kurie vargu ar išlaikys atsparumo testus. Ry, nuspręsta, kad rytoj bus e, sustabdyti septyni reaktoriai. Ar mes turėtume imtis greitesnių žingsnių, ieškodami alternatyvių energijos šaltinių? E, kitas e, klausimas. Ar nereikėtų uždrausti statyti atominės elektrinės kalnuotose ir kalnų vietovėse? Ar komisija ketina imtis iniciatyvų šioje srityje? Ponas Lansdorfas. Děkuji, pane předsedo. Ja. Ačiū, pirmininkė. Noriu užduoti vieną klausimą komisijos nariui. Ar po, po trumpo naftos kainų kritimo laikotarpio manote, kad kainos vėl padidės, nes Japonija yra pasauliniu mastu yra trečias pagal, dydis, pagal dydį naftos naudotojas. Ar galima tikėtis didėjančių kainų, ką darys dėl to ES šalis, jeigu taip įvyktų? Galvodamas apie Japoniją aš e, labai liūdžiu, o galvodamas apie Europą aš tiesiog netenku žado. Lėktuvo katastrofa katastrofa ant bet kurios atominės e, elektrinės e, nėra neįtikėtina. Tokia tikimybė egzistuoja, tačiau kažkodėl kalbama apie labai mažą tikimybę, apie likutinę riziką. Kodėl mes negalime pasimokyti iš įvykio, kuris galbūt nutinka vieną kartą per 25 metus? Kodėl negalime kalboti, kalbėti apie likutinę riziką, kuri yra labai svarbi, kuriai turime skirti daugiau dėmesio? Iki kada, ponė Oettingeri, jūs pateiksite mums atsparumo nepalankiausiamis sąlygomis testus gyventojams? Ponas Nisteroj. Ačiū Pone komisijos nary, kad atvykote, ačiū už jūsų atvirumą. Noriu paklausti, kokie bus atsparumo e, testų kriterijai. Ar tai bus e, laisvanoriškai atliekami atsparumo testai, kuriuos parengs Tatena? Ar ji numatys e, testų kriterijus, ar bus įtraukti ir kiti kriterijai? Galbūt galėtumėte kartu ir su parlamentu aptarti, kokius kriterijus reikėtų įtraukti į atsparumo testus, o ne remtis tais kriterijais, kurie buvo nustatyti 71 e, metais. Pone Matijas. Ačiū pirmininkė. Komisarė, labai ačiū, kad atvykote šiandien pas mus. Ir iš karto užduosiu du klausimus. Pirmiausia, minėjote kad elektrinės Japonija šiuo metu nekontroliuojamos. Jeigu taip įvyktų Europoje, ar įvyktų panaši nelaimė, ar manote, kad mes geriau kontroliuotume situaciją negu Japonai? Antra, minėjote testavimą nepalankiamis sąlygomis ir bendrus standartus. Koks jūsų manimų bus galutinis Japonijos įvykių poveikis komisijos požiūrį į brandolinę energiją. Ponas Piperis. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu e, pasveikinti komisijos narį, kad jis pateikė tokį pasiūlymą, kuriam pritarė visos valstybės narės. Manau, kad mes turime kuo greičiau atsisakyti brandolinės energetikos, jo labiau, kad tai pasitarnaus ir mūsų klimato kaitos tikslams. 2020 metais turime jau pasiekti tam tikrus e, tikslus ir Tik 32 procentai visos energijos turėtų būti išgaunama 2020 e, metais iš branduolinių ener... en... elektrinių. Panas Balčytis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų, taip pat noriu padėkoti komisarui už tos veiksmus, kurie buvo imtasi labai greitai. Černobilio atominės elektrinės sprogimo pasiekmė taip pat buvo ta pati. Buvo išėjus iš rikiuotės aušinimo sistema. Ir iš tikrųjų labai keista girdėti, kad po tiek metų, beveik po 30 metų, vis dėlto pasaulis nesukūrė, kaip vis dėlto tokiais atvejais turėtų elgtis atominio elektrinio eksploatuotojai. Iki šiol atominės elektrinės turėjo du prioritetus, du privalumus. Tai pati švariausia ir pati pigiausia energetinė rušis. Dėl švarumo tai iš tikrųjų jau dabar galime ginčytis, todėl kad mes ES rytų valstybės labai jautėme, kaip padidėjo mūsų mirtingumas ir susirgamumas nuo vėžinių lygų po Černobilio atominės elektrinės sprogimo. O dėl pigumo, tai iš tikrųjų reikia labai atvirai ir tiesiai mums patiems atsakyti klausimą, kiek vis dėlto tai kainuoja. Reikia suskaičiuoti eksploataciją, reikia suskaičiuoti e, statybą ir reikia suskaičiuoti tokių pasiekmių likvidavimo kaštus. Ačiū. Herr Kollege Höckmark. Ponas Höckmarkas. Labai ačiū. Manau, kad yra svarbu tęsti atsparumo testus, bet mes turime dabar pasimokyti visko, ką tik įmanoma išmokti iš pastarųjų įvykių. Ir E, reikia užtikrinti, kad mes pasirūpinsime Europos brandolinėmis jėgainėmis. Taip pat galbūt reiktų pasvarstyti tai, kad Japonijos katastrofa yra istorinio masto. Kai kartais klausome įvairių kalbų, mes pamirštame, kad dabar sugriauti miestai, kaimeliai ir kad ekonominis sektorius nepaprastai nukentėjo. Dar noriu pasakyti, kad turime uh, nepamiršti pamokų šios nelaimės. Atlikime atsparumo testus, bet pasižiūrėkime, kokios yra pasiekmes, kas atsitiko. Mes gyvename skirtingoje aplinkoje, bet galbūt atsiras tam tikrų galimybių užsitikrinti saugumą didesnį mūsų bradolinių jėgainių ir tai turėtume padaryti. Mielas kolegės ir kolegos, daugelis galėjo paklausti, visi, kurie nespėjo, gali dabar pykti ant manęs, tačiau aš bandžiau išlaikyti pusiausvyrą tarp įvairių frakcijų, o dabar ponui Oettingeriui noriu suteikti galimybę atsakyti į klausimus, nes tai yra svarbu. Seven, uh, but it's not possible. Šeši ir septyni, tačiau tai neįmanoma. Kiekvienas prašo vienos sekundės, tačiau komisijos narys turi išeiti. Jei norite atsakymų, tai turime suteikti galimybę komisijos nariui atsakyti. Priešingų atveju jis neturės galimybės atsakyti. Pone Otingeri, žodis jums. Noriu pasakyti, kad E, jūs ir kiekvienos frakcijos narius aš informuosiu apie tai, koks sprendimas bus priimtas dėl atsparumo nepalankiausiamis sąlygomis testų. Kalbėsiu apie kriterijus, standartus, apie nepriklausomus ekspertus. Aš suteiksiu galimybės e, nuspręsti ir jums. Šiandien mes tik pradedame darbą šioje srityje. Jei kažkam ir reikia e, pasisakyti, tai esate jūs. Ir jūs tikriausiai žinote, kad galite kreiptis į mane visą parą. Per spaudos konferenciją jūs taip pat buvote ir aš tada sakiau, kad iki šių metų vidurio noriu nustatyti atsparumo testų kriterijus ir jums juos pateikti. Pone Tomas, jei jūs ketinate atlikti atsparumo testus, tai e, noriu palinkėti jums daug laimės. Tačiau turime laikytis nuoseklumo. Ir todėl ir spaudos konferencijoje aš taip pat kalbėjau apie tai, kad e, šios kriterijus mes derinsime iki birželio mėnesio kartu su valstybių narių vyriausybėmis ir ekspertais. Aš kalbėjau, kad nebus jokio dėlsimo, tačiau turime viską padaryti iš esmės. E, manau, kad ir šiaip šis kriterijų pateikimo planas yra tikrai ambicingas. Tiek apie pirmuosius e, klausimus. Dėl e, avarijos lygio klasifikacijos, kiek prisimenu, ji buvo klasifikuota kaip ketvirtojo lygio avarija. Prancūzai pasiūlė e, šį lygį pakelti iki šeštojo lygio. Pirmininkas nutraukė. E, norėčiau paprašyti komisijos nariui suteikti galimybę pasisakyti. Taigi mano pasiūlymas buvo būtent toks. Galbūt jūs savo debatuose sužinojote daugiau, e, tačiau e, aš dabar neturiu kitos informacijos. 16 valandą buvo kalbama apie ketvirtojo lygio avariją. Prancūzai siūlė e, šią nelaimę klasifikuoti kaip šeštojo lygio avariją. Antra. Aš visada dirbu laikydamasi savo įgaliojimų. Atsinaujinantis energijos šaltiniai turės užimti trečdalį viso energetikos mišinio iki 2020 metų. Kitas dalykas - jūsų priimta direktyva Aš manau, kad e, jums pateiksiu šios direktyvos e, naują redakciją dėl valstybių narių. Aš galiu Jums pasakyti štai ką, kalbant apie branduolinę energetiką ir valstybių narių vaidmenį. Berlyne tikrai nėra jokio sujudimo Atleiskit, Austrijoje nėra branduolinės energetikos sektoriaus. Nuostabu, puiku. Tačiau aš dabar kalbu apie tas valstybės nares, kurios nori koreguoti savo energetikos mišinį. Kalbame net apie Šveicariją. Šiuo metu yra kalbama apie moratorimą, apie, energi, apie branduolinės energijos e, atsisakymą. Negalime skūstis, tačiau aš turiu gerbti Prancūzijos, e, Italijos, e, Junktinės karalystės vyriausybių poziciją. Todėl, pirmiausia, Aš noriu, kad būtų padidinta energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių dalis. E, turėsime atlikti ir atsparumo testus ir tuomet, tuomet standartizuosime saugumo e, kriterijus. Pone kolegė Brent, jūs buvote Vokietijos federacinės žemės vadovė. E, kokiu veiksmu jūs ėmėte, ėmėtės e, būdama politikoje? Aš e, galiu pasakyti, kad aš neatsakingas už, jį, už atominės elektrinės Belgijoje. Tikriausia, jūs buvote atsakinga už atominės elektrinės savo federacinėje žemėje. Jei jūs ir dabar žinote, kad Konstitucijos konventas jokių pakeitimų neprieimė, tai tikriausiai buvo atsižvelgta į nacionalinių valstybių poreikius. Pavyzdžiui, prieš keletą e, savaičių e, vyks, atsiprašau, už keleto savaičių vyks referendumas Italijoje dėl branduolinės energetikos. Aš, jūs tikrai negalite iš manęs reikalauti daugiau, nei aš galiu. Aš esu komisijos narys, aš nesu įstatymo leidėjas, aš galiu teikti pasiūlymus, tačiau čia ir baigėsi mano įgaliojimai. Visa kita yra valstybių narių rankose. Ir konstitucinio konvento rankose. Man Tikrai įdomu, ar kalbėdami apie energetikos mišinį mes galėsime e, daugiau e, didesnį vaidmenį priskirti atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Iki 2050 metų yra e, siekiama trečdalį, o galbūt netgi daugiau, 40 procentų visos energijos gauti iš alternatyvių šaltinių. Lenkija ir Prancūzija dabar daug energijos gamina iš e, anglies. Tikrai įdomios tos diskusijos. Mes galime susitikti ir po savaitės, tačiau aš e, tikrai stengiuosi atsakyti e, į tuos klausimus, kuriuos jūs man pateikėte. Was mit Kühlsystemen? mit Mehrfachsicherung und mit Dėl brandolinės širdies išsilygi, išsilydymo, aišku, reikia imtis e, žingsnių šioje srityje. Aš tikrai nedrįstu prognozuoti bet kokių įvykių, nes e, šis išsilydimas darytų neįsivaizduojamą žalą e, dirbožėmiui ir orui ir visose valstybėse. Um, Japonijos e, premjeras e, ėmėsi visų reikiamų saugumo reikalavimų e, šešiuose blokuose. Deja, dabar Japonijos atominė elektrinė nebegali veikti nebegali funkcionuoti ir pati vyriausybė nebegali kontroliuoti situacijos, ji yra neveiksni. Uh, Mes ES vardu pasiūlėme techninę pagalbą, tačiau jau paskutinėmis dienomis buvo aišku, kad nėra pasirežimo priimti tą pagalbą. Ir vienoje buvo ieškoma naujų sprendimų. Aišku, tai, kad tiek ES, tiek didžiajame dvidešimtuke 20 E, tiek vienoje reikia kalbėti apie globalų atsaką. Rusija yra labai svarbi partnerė, jos energetikos mišinyje brandolinė energetika išliks. Ji yra pasirengusi eksportuoti savo energiją ir Rusija yra svarbus partneris. Dėl žemės drebėjimo. Aišku, e, pirmiausia, Bulgarijos Belene atominė elektrinė turi būti ir jo situacija turi būti iš naujo išanalizuota. Regioninė paklausa dabar yra ribota ir mes e, turime turėti labai svarbius argumentus. Bulgarams e, dabar nėra e, būtinybės atsisakyti branduolinės energijos, tačiau, aišku, reikia atlikti atitinkamus testus. Tas pats taikytina ir kitoms senoms atominėms elektrinėms. Turime išsaugoti savo pasitikėjimą ir turime turėti omenyje, kad tos sritys, kuriuose vyksta žemės drebėjimai, pavyzdžiui, regionai pagal Reiną, ten tokia tikimybė yra, turime naujai juos pervertinti. Aišku, kad atsparumo testai turi būti atlikti. Reikia imtis veiksmų operacinių lygmenių ir regioninių lygmenių. Ir šie atsparumo testai ir bus atlikti. Po Velykų aš pateiksiu pirmąjį atsparumo nepalankiausiamis sąlygomis testų kriterijų variantą. Aš tikiuosi, kad pavyks e, priimti bendrą sprendimą, konsultuojantis su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis. Vokietija ir kaimininiai regionai, šiaurė ir e, pietus. Manau, kad e, turime nepamiršti ir iškastinio kūro. Neveltui dabar iškastinio kūro kainos išaugo, taigi rinkos reaguoja į įvykius pasaulyje. Aš tikiuosi, kad Europos taryba ir didysis dvidešimtukas ryto kitą savaitę kalbės vienu balsu. Tie nugastavimai, kurie, kuriuos turite tiek jūs, tiek aš, e, susiję su japonais ir nepriklausomai nuo to, kiek barelis naftos kalbės, manau, kad e, kainuos, e, manau, kad nekainoja esmė. Noriu e, padėkoti komisijos nariui, kad jūs atvykote į mūsų komiteto posėdį. Noriu padėkoti už jūsų iniciatyvas. Jūs e, galite būti tikras, kad mes labai vertiname jūsų kompetenciją. Beje, posėdis baigtas.